Kära ledamöter, gäster och deltagare. Jag är glad. Gerbimi parlamentarai, svečiai, kolegos, tikrai labai malonu, kad šiandieną po pietų galime dabar surinkti pagrindteisų komiteto bei moterų teisų komiteto bendrą posėdį jeigu pažvelgtume į šios dienos posėdžio pavadinimą, tai suprasime, kad kalbėsime apie prekybą žmonėmis, kovą su prekyba žmonėmis, jos prevenciją, na ir taip pat apie ateities perspektyvas. Taigi, manau, kad mūsų laukia tikrai įdomi popietė. Mūsų programa labai pilna. Išklausysime svečių pasisakymų, kurie puikiai išmano priekybos žmonėmis problemos aspektus ir jie taip pat paaiškins mums, kaip galėtume kovoti su šiuo fenomenu. Na ir įžangai paminėsiu trumpai tris dalykus. Pirmiausia, nušviesiu pačią procedūrą. Na, mūsų šios dienos diskusijose remiasi pasiūlymu. Tai yra komisijos kovo 29 dieną parengtų pasiūlymų. E, komisija siūlo direktyvos projektą skirtą e, žmogaus preven... prekybos žmonėmis prevencijos e, strategiją kadangi žmogaus e, priekybos aukos dažniausiai yra moteris ir mergaitės. Todėl šit, ši tema patenka tiek į pagrindteisų komiteto, tiek ir moterų reikalų bei lyčių lygybės komiteto darbo sritį. Todėl būtent abu komitetai tampriai bendradarbiaus šioje srityje pagal 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Būtent dėl šios priežasties kartu su abiem komitetais mes rengėme šį seminarą, kaip e, moterų reikalų komitetės e, pirmininkė pradės šį komitetą, o po to kolegė Kinga Kats iš e, pagrindinėsio komiteto perims pirmininkamą per antrąją dalį. Pagal šią procedūrą turime dvi pranešėjas. Pirmą Anahet iš S ir ND frakcijos. Ji yra, jie atstovauja piliečių ir pagrindinių teisų komitetui, o taip pat Edith Bauer, ji yra iš e, lyčių lygybės komiteto. Na ir abi pranešėjus e, dalinsis atsakomybę seminare. Norėčiau atkreipti dėmesį į pokyčius mūsų darbo atvarkėje. Pono Ilojys iš Ispanijos, jam atstovaus pane Arnanda, o komisija jai atstovaus ponas Jakubas Jiratinskis. Jis yra organizuoto nusikaltamamumo, kovos organizuoto nusikaltamamumo skyriaus vadovas ir jis atstovauja ponui Rybekui. Pana Lidier, Nat R, e, Europos tarybos prikyba žmonėmis pakomitečiu atstovauja Katarinai Lasnjež. Na ir trečias dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį. <coughs> Norėčiau paraginti visų kalbėtojų labai tiksliai laikytis skirto kalbėjimo laiko. Na, o po to galėsime perėti prie diskusijų. Ir diskusijų metu pasisakymai bus apriboti dviem minutėm. Na ir po svečių ekspertų pasisakymo ir po diskusijų bus galima sureaguoti ekspertams į klausimus bei pastabas. Taigi štai dabar perduosiu pagrindinių teisų, pietinių teisų komiteto atstoviai poniai Ana Het. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano kolegė ponė Bauer ir aš širdingai sveikiname visus susirinkusius į šį popietinį posėdį. Tikimės išgirsti daug įdomių minčių apie tai, kaip reikėtų kovoti su priekyba žmonėmis Europoje ir pasaulyje. 2010 metai, tačiau vis dėlto jie Europoje žmonės perkami ir parduodami kaip vergai. Nors e, prieš 250 metų vergystė buvo uždrausta. E, aukos yra priverčiami dirbti prostitutėmis, e, elgetauti dirbti kitose srityse ir tokiu būdu apmokėti didelės savo skolas. Prekyba žmonėmis yra didžiausias žmonijos nusikaltimas, tačiau jis ir toliau auga visame pasaulyje. Tai yra milžiniškas žmogaus teisų pažeidimas ir ES deda visas pastangas žmonių teisėms apsaugoti. E, viso to priežastis yra skurdas, socialinė atskirtis. Tai yra giliausias žmog, prekybos žmonėmis priežastis, o poreikis prostitucijai bei pigios darbo jėgos poreikiai sustiprina šį fenomeną. Todėl reikia labai visapusiško metodo visose šiose sritise. Tai reiškia, jog mes turime čia kalbėti vieni tik tais apie baudžiamosios teisės rytis, bet ir apie migracijos politiką, socialinę politiką ir taip toliau. Tai reiškia, jog visoje šioje srityje reikia harmonizuoti įvairius teisės aktus, taip pat stiprinti aukų apsaugą, taip pat e, mokytis vieniems iš kitų ir patirties tam, kad galėtume vykdyti prekybos žmonėmis prevenciją. Na, mes išklausysime iš e, atstovų iš įvairių organizacijų apie jų patirtį, o taip pat nuomonę kaip, apie tai, kaip mes turėtume elgtis tam, kad priekyba žmonėmis, tam, kad kova priekyba žmonėmis būtų pagrista teisės aktais.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 Borotinskui pasisakyti komisijos vardu, prašau. Thank you very much for the invitation. I'm very honored to be here on uh, behalf of. Ačiū už tai, kad pakvietėte. Man tenka didelė garbė būti pakviestam dalyvauti šiame renginyje ir mes džiaugiamės pastovę Europos parlamento paramą kovojant su prekyba žmonėmis, priimant e, naujus teisės aktus ir turiu pasakyti, kad prieš Lisabonos sutarties įsigaliojimą praeitą šio parlamento kadenciją, taip pat ir šią kadenciją susilaukime tiek moralinės paramos, tiek dabar jau galime susilaukti konkrečių žingsnių iš Europos parlamento priimant teisės aktus per bendro sprendimo priimimo procedūrą. Šios dienos diskutuojamos temos iš tikrųjų spūdingos ir aš daugiausiai susitelksiu ties teisėkuros klausimais, nepaisant to, kad ir kitose sritise mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame. Kaip žinote, komisija pasiūlė kovo mėnesį direktyvą, pristatė jos projektą Tai yra istorinis įvykis, nes e, ši direktyva bus e, pirma priemonė siekiant iš esmės kovoti tiek su vaikų e, lytiniu išnaudojimu, tiek su priekyba žmonėmis. Komisarė Cecilija Malstrom šią temą paskelbė prioritetinę, todėl jai buvo labai svarbu, kad iš karto tik pradės dirbti naujai komisijai būtų pereita prie konkrečių darbų. Šis teisės akto pasiūlymas remiasi praeitų metų diskusijomis ir mm, atitinkamais pasiūlymais Taip pat jis yra papildytas nuostatomis, dėl kurių buvo susitarta diskusijų taryboje metu ir pritaikytas prie Lisabonos e, sutarties. Jis remiasi holistiniu požiūriu, tai yra nusikaltelių persiekojimu, e, nukentėjusiųjų aukų apsauga e, bus netgi rimtesnė ir toliau siekiantinė nustatyta ES valstybių baudžiamoje teisėje, taip pat daug dėmesio skiriama prevencijai. Mes dėkingi pirmikaujančiai Ispanijai už rimtas diskusijas taryboje, po kurių buvo susitarta dėl bendro požiūrio taryboje praeitą savaitę penktadienį ir e, tai uždega žalę šviesą kitam etapui, tai yra diskusijoms Europos parlamente, todėl mes sveikiname šią pačiu laiku rengiamą diskusiją ir tas faktas, kad du komitetai mm, ir atsakingi už šią temą leis apriepti didesnį klausimų spektrą. Komisija yra patenkinta likščionis rezultatai. Žinome, kad mūsų siūlytas tekstas iš esmės nebuvo pakeistas. E, tekstas, kurį parengėme remdamėsi diskusijomis taryboje, mes tikimės, kad e, diskusijos Europos parlamente padės dar labiau pagerinti šį dokumentą, nes likščioninės diskusijos, turinio diskusijos daugiausiai buvo dėl trijų aspektų. Pirmiausiai dėl e, ekstrateritorinės jurisdikcijos, turint omenyje ypatingą prekybos žmonėmis pobūdį, e, tai dažnai nusikalteliai e, vykdantis šios nusikaltimus jos vykdo nebūtinai ES teritorijoje Todėl komisija pasirinko šį požiūrį siekdama apginti tam tikrus e, praktinius poreikius ir principus, siekiant geriau vykdyti baudžiamai persekiojimą ir e, imtis e, atitinkamų teisės saugos veiksmų. Mes tikimės, kad e, ta jurisdikcija bus taikoma visoms, su teisinė pagalba bus taikoma ir prieinama visiems nukentėjusiems. Kitas aspektas, kurį būtina pabrėžti, tai yra būtinybė pagerinti bendarbiavimą, keitimus informaciją, bendrai kovojant su korupcija ir kriminaliniais nusikaltimais, siekiančių tikslų. Mums būtina gauti tinkamą informaciją ir ataskaitas iš valstybių narių ir mes e, džiaugiamės, kad e, valstybės narės nedaro kliučių tokiai informacijai steigti ir e, tikimės atitinkamai, kad rezultatai bus taip pat greitų laikų juntami. Noriu pasakyti, kad komisija yra patenkinta iki šiol pasiektais rezultatais ir tikimės, kad dvi teisėkuros institucijos sugebės greitai susitarti dėl šio teisės akto. Žinau, kad daug yra norinčių pasisakyti, taigi toliau nekalbėsiu. Dar kartą noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad rimtai dalyvauja šiame procese. Ačiū. Iš karto perdusime žodį Martina Garcia Aranda, pirmininkaujančios Ispanijos atstovai, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, noriu paprašyti sekretariato e, taisyti vardą, tai nemalino Agila, aš atstovauju Ispaniją kaip pirmininkaujančiai šaliai. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams, e, Het ir poniai Baru, už tai, kad buvo surinktas šis seminaras ir kad gavome kvietimą. Taip pat norime padėkoti Cecilijai Valstrom už pateiktą pasiūlymą mūsų pirmininkamo metu, nes tikrai malonu dirbti ties tuo dokumentu. Na ir taip pat dėkoju įvairioms delegacijoms iš tarybos, nes iš tikrųjų. Uh, sudėjome visas pastangas tam, kad pasiekime pažangos rengiant šį pasiūlymą ir iš esmės visi sutarėme e, Teisingumo ministrų sutikimo metu Luxemburgė, praeitą penktadienį pavyko sutarti. Taip pat e, savo pasisakymą norėčiau pasakyti, pradžioje norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tokio e, tokio pobūdžio nusikaltimai yra nusik... persikimi pagal pagrindus sprendimą iš 2002 metų Na ir komisija perėmė 2009 m. balandžio mėnesį pristatytą pasiūlymą. Ir tai yra trys prevencija, persikimas tai, ir galiausiai baudos. Direktyva tikslas yra suderinti teisės aktus, nacionalinius teisės aktus ir pagerinti atitinkamą teisinį pagrindą, tokiu būdu sukurti rent suderintas maksimalis bausmes ir būtų nustatyta atitinkama bausmių hierarchija šioje srityje. Tai būtų atitinkamas pagrindų sprendimas. Na ir tokiu būdu būtų pagerintas pats teisėkros procesas. Na, pagrindų sprendime daroma nuoroda į atitinkamas adekvačias bausmes. Na ir dabar aptariamos direktyvos, vienas iš tikslų tai yra e, bandymas pagerinti aukų teisės, na, iš vienos pusės gerinant pagalbą ir paramą, pavyzdžiui, psichologinė, medicininė pagalba, taip pat kitos pagalbos e, priemonės, o taip pat ir švietimas, ypatingai nepilnametėms aukoms bei nukentėjusių e, vaikams. Tai yra prekybos žmonėmis tapusių aukų vaikams e, teikimas mokymas. Taip pat yra numatytas specialios priemonės taikomas baudžiamojo tyrimo metu ir tyri, baudžiamo proceso ir tyrimo metu taikomas priemonės, ypač taikomos nepilnamečiams. Na ir šios pastarusios e, priemonės e, e, išryški taip pat susijusios su atsakomybė, kaip tai nurodė ministrų taryba. Tai yra numat numatyta atsakomybė, kuri tenka aukoms, kurios atliko tam tikrus nusikaltimus būtent todėl, kad tapo e, priekybos žmonėmis aukomis. Taip pat yra numatytos prevencinės priemonės, tai yra naujas dalykas ir, pavyzdžiui, yra numatyta galimybė informuoti atitinkamas tarnybos, kad šios galėtų įsikišti, jeigu tai liečia e, aukas Na, tarkim, jeigu atitinkamai tarnyba, jeigu sužin, yra informuoti apie tai, kad asmenys tapo priekybės žmonėmis aukomis. Taip pat samoningumo didimas, na ir galiausiai tarnautojų bei žmonių palaikančių tiesioginį ryšį su aukomis apmokymas. Na ir galiausiai norėčiau pabrėžti, jog šiame pasiūlyme yra naujovi Tai yra apibrieštis, prekyba žmonėmis, aukos apibrieštis. Taip pat e, iš buvo išplėsta jurisdikcija, e, įgavo ekstrateritorinį pobūdį. Na ir e, privaloma pobūdžio ekstrateritorinė jurisdikcija ES valstybių narių piliečiams, kurie atliko tokio pobūdžio nusikaltimus už ES ribų trečiosios šalyse. Na ir galiausiai tyrimo metodai. Pavyzdžiui, telefoninių skambučių paklausimai, o taip pat ir banko sąskaitų tikrinimas ir atsakymas. Na, na tikrai viskas peržengia mūsų lūkesčius, viskas buvo aptarta ir bendrųjų reikalų taryba ir dabar tekstas yra parlamento rankose, kuris ir išbaigs tobulinti šį tekstą. Taigi linkiu Jums sėkmės. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu Charlotte Jensen iš Belgijos. Bonjour à tous, je voudrais Labadiena, labadiena visiems. Visų pirma, noriu padėkoti pilietinių laisvių ir moterų teisų komitetams ir pranešėjams Het ir Bauer už tai, kad mus pakvietėte čia į šį seminarą, kad galėtumėm pristatyti jums Belgijos, kaip pirmininkavim perimsinčios valstybės ketinimus ir planus. Iš tikrųjų, kova su priekyba žmonėmis yra vienas iš mūsų programos prioritetų bendrai, aišku, vadovavimės direktyvos e, priimimo planais ir e, pagal vadovų sutikimo sprendimus. Aišku, kad labai svarbu yra dabar palaikyti dialogą su parlamentu, kad tai būtų atviras, konstruktyvus dialogas. Be abejo, mes norime, kad tas dialogas duotų konkretų rezultatą, tai yra, kad tarp dviejų institucijų būtų susitarta dėl teisinės bazės kovai su priekyba žmonėmis, tam, kad būtų galima tą kovą sustiprinti. Belgija aktyviai dirba kovodama su tokiu nusikalstamu reiškiniu. Mūsų planai yra tikrai plačių užmojų, tai yra aukų apsauga ir bendrai multidisciplininis požiūris, taikant įvairių lygmių apsaugos ir prevencijos e, bei persekėjimo priemonės, siekiant jas integruoti ir sukurti tinkamą sistemą tam, kad visi atitinkami subjektai, kuriuos paliečia, paliečia šie reiškiniai, galėtų būti įtraukti į visus procesus. Kalbant bendrai apie kovą su priekyba žmonėmis, Belgija organizuos spalio 18-19 dienomis konferencija, kurios tikslas bus um, aptarti aktualiausius klausimus ir kalbėti apie, aišku, Stoholmo programos prioritetus ir į veiksmus orientuotą dok, veiksmų programą, dokumentą. Um, labai svarbu, kad, aišku, išryškinti veik, galimybės uh, dirbti vietoje ir iššūkius, aišku, aptarti su uh, tais, kurie betarpiškai dirba toje srityje. Galvo, kalbėsime apie policijos ir teisės saugos struktūrų bendarbiavimą, taip pat ir išorės aspektus. Antrą dieną šios konferencijos dėmesys bus skirtas ypatingas nukentėjusių apsaugai ir tolesniai pagalbai, prevencijai. Bus galvojama apie aukų apsaugos standartų nustatymą, užtikrinimą, ypač kai eina kalba apie nepilnamečių apsaugą kai aukos yra nepilnamečiai. Bus pasiremta visuomenės informavimo kampanijos rezultatais, bus siekiama iniciatyvas labiau orientuoti į tikslinius tikslus, įtraukiant taip pat ir privatų sektorių per, per, per privataus viešojo sektoriaus e, partnerystę. Mes labai tikimės, kad per e, tuos šešis mėnesius, kuomet Belgija pirmininkaus ES, mes galėsime sustiprinti šios ryties teisinę bazę ir galėsime aptarti e, labai svarbius šios nusikalstamos veiklos, tai yra prekybo žmonėmis aspektus. Okay. Uh, we, uh, change... Kągi, dabar Tiesa, pirmininkė sako, galiu kalbėti švediškai. Taigi dabar periname prie kito mm, kalbėtojų raundo. Turime pirmą prelegentų grupę, tai yra ir Europolo atstovai, Eurojusto atstovai, Frontex atstovai, prašom uh, mūsų prelegentus ateiti atsisėsti prezidiume. Tuo fortsätter vi konferensen och... Taigi tęskime darbą. Dabar perdusiu žodį Europolo atstovui Steve Harvey. Sorry, I've got the small chair. <laughs> I'm trying to adjust it. Okay. Um, it's nice being in such an informal, cozy environment. Labai malonu būti a, tokioje jaukioje aplinkoje, ne visai a, to tikėjausi, a, bet labai džiugu būti tarp bičiulių, kolegų. Dėkoju, kad pakvietėte Europolą ateiti į šį renginį. Man uh, teko tokia jau, toks atvejis, kalbėti pirmam tenka. Matyt, tai burtas lėmė ne pirmą, turbūt ne paskutinį kartą. Taigi mes norime labai paremti valstybės narės, ta prasme, kad kai, kai yra galvojama apie, valst, apie teisės aktus toje srityje, mes aišku privalome tą padaryti, kadangi kai atliekame uh, savo veiklą mes esame mm, visų pirma Teisės saugos tarnyba, mūsų pagrindinis dėmesys yra suteik, sutelktas į palank į palankios aplinkos kūrimą bendradarbiavimui, mm, kad būtų galima užtikrinti veiklą per sieną. Taigi mes, kai, kai kas sako, esame priekybos žmonėmis ekspertai netgi. Uh, mes tengiamės sustiprinti, pagerinti kovą su priekyba žmonėmis. Aš noriu sutelkti dėmesį į a, tokius labiau tradiciškus kovos su priekyba žmonėmis elementus. A, Aišku, visa tai susiveda į policijos darbą. Nėra kažkokių tai naujų iniciatyvų, kurios galėtų paneigti e, įprastinę e, koncepciją. Gali kažką nubausti tik tuo met, jeigu jį pagauni. Taigi visų pirma, mes turime suimti tuos, kurie prekiauja žmonėmis, mes turime patraukti jos atsakomybę, nuteisti ir tik tuo met galima jau e, galvoti apie tai, kokios turėtų būti bausmių pritaikymas valdymo gairės ir taip toliau. Jeigu mes nesugebėsime sulaikyti pažeidėjų, mes negalėsime sumažinti nusikalstamumo toje srityje, na bent jau iki tokio lygio, kiek jis būtų daugmaž suvaldomas. Mes turime sukurti tokią priešišką, nepalankę aplinką nusikaltėliams veikti. Prekeiviai žmonėmis yra įprasniai nusikaltėliai, jie įvertina riziką. Jeigu rizika yra pernelyg didelė, aišku, jie savo veiklą perkels į kitą kažkokią tai vietą. Šiuo metu aš manau, kad pas mus ta aplinka nėra pakankamai priešiška nusikaltėliams, nes priekeiviai žmonėmis vis dar dirba ES ir nesusiduria su pernelik dideliais sunkumais. Nors valstybių narių pastangos ir labai ženkliai sustiprėjo per šį dešimtmetį kovojant su priekybe žmonėmis, manau, kad vis dar yra galimybių tas pastangas dar labiau stiprinti ir gerinti. Mes matome vis daugiau nacionalinių tyrimų, kur patraukiami atsakomybę priekeiviai žmonėmis, tačiau turime matyti daugiau žingsnių sustiprinti tyrimus per sieną ir tarptautinius tyrimus, kad būtų galima atlikti. Tai įmanoma padaryti tik tuo met, kuomet yra suvokimas, kad tas tyrimas, kuris atliekamas regioniu ar nacionaliu lygmeniu, gali būti pakilėtas į aukštesnį lygmenį ir išplėstas į tyrimą, kuriame dalyvautų kaip partnerės kelios valstybės, kad būtų galima tą tyrimą vykti ir per sieną. Aišku, to nepadarysi per vieną dieną, tačiau mes norime, kad būtų renkama žvalgybinė informacija apie priekybos žmonėmis tinklus ir asmenys, kurie užsima tą priekybę žmonėmis, taip pat ir tuos, kurie nukentėjo nuo priekybos žmonėmis ar kažkaip taip prisidėjo prie tos veiklos. Mes norime, kad tai būtų renkama Europolė, bet taip pat ir Interpolė, Eurojuste, Frontexe, visose agentūrose, kurios jos yra susijusios su nusikaltimu per sieną tyrimu, nes tai galima tuomet padaryti daug efektyviau. Taigi, jeigu mes norime uh, priekeivių žmonėmis bausti efektyviau, visų pirma, mes turime efektyviau užtikrinti jų sugavimą ir sulaikymą. O tai galime padaryti tik tai tuo met, jeigu yra nu, efektyviai keičiamasi informacija apie tokius priekeivius, kad būtų galima juos identifikuoti, sulaikyti, patraukti atsakomybėm ir kad ta, ta informacija nukeliautų reikiamoms organizacijoms, kurių vaidmuo yra tikrai labai svarbus viešajame sektorėje. Uh, matome, jog tuo vietiniu lygmeniu, tai yra betarpiškai, kur dirba tarnybos su, su nusikalteliais, jos nepakankamai žino, jog yra tos aukštesnio lygmens organizacijos, yra europinės institucijos, kurių tikslas būtent yra palengvinti vietos policininko darbą kad jis toje fronto linijoje galėtų vykti daug efektyviau. Todėl aš labai sveikinčiau visas iniciatyvas, kurios leistų mums panaudoti įvairias specialiasias tyrimo technikas, e, tyrimo e, metodus, nes e, priekyba žmonėmis ilgą laiką buvo traktuojama kaip kažkoks paslaptingas nusikaltimas labai svarbu, kad būtų panaudota tokia pati technika, kaip yra naudojama, pavyzdžiui, priekyboje narkotik, kovojant su priekyba inform, narkotikais ir, ir kitais nusikaltimo būdais. Pavyzdžiui, kad tai būtų ir slaptas sėkimas, ir infiltravimasis, ir pokalbių pasiklausimas ir taip toliau. Visos tos metodikos, kurios yra naudojamos tyriant kitus nusikaltimus, lygiai taip pat galėtų būti panaudotos ir čia, stengiantis su, sulaikyti apsaugoti priekeivius žmonėmis. Nežinau, kodėl tai dar nedaroma iki šiol. Aš nežinau, kodėl priekyba žmonėmis nėra prioritetinės rytis, kaip kad kitos nusikaltimus nusikaltimų rūšis. Aišku, jeigu suprastumėm, kad tai yra prioritetinė kovos su nusikalstamumu e, e sritis, tai turbūt nereikėtų tokiuose formose kaip šiandien sėdėti ir šnekėti, kad tai yra lygiai toks pats svarbus nusikaltimas, kaip ir kad, pavyzdžiui, priekyba narkotikais ar panašiai. Aš suprantu, kad mes šiandien darome daug daugiau, nei buvo daroma iki šiol ir aš nenorėčiau čia kažką badyti pirštais ar, ar kaltinti, bet aš manau, kad galime padaryti daug daugiau. Europolui e, galioja e, tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai, mes turime atitinkamai veikti, mūsų vaidmuo yra padėti valstybėms narėms dirbti. Mes neturime prievartos mechanizmų įgyvendinimui teisės aktų. Mes viską galime daryti tik tai per koordinavimą valstybių narių pastangų kad būtų galima tą veiklą vykdyti uh, europinių lygmenių per valstybių sienas. Yra uh, tokių mechanizmų, kurie uh, dažniau yra dabar panaudojami, pavyzdžiui, jungtinės tyrimo grupės. Prieš penkerius metus tai buvo tik tai koncepcija, šiandien tai tampa realybė. Vis daugiau valstybių narių prisijungia prie Europolo ir Eurojusto iniciatyvų ir kūrė bendrose tyrimo grupėse. Taip pat yra jau įprastinė praktika tampantis tyrimai per sieną. Yra atitinkama veikla, kuri e, leidžia užtikrinti, kad priekeiviai žmonėmis būtų patraukti atsakomybė ženkliai daug efektyviau. Dabar Europolas palaiko dvi e, tokias jungtinės tyrimo grupės. Viena yra Junktinė karalystės ir Rumunijos e, byla. E, būtent tai yra gatviniai nusikaltimai, panaudojant vaikus, ypač elgetavimas. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar elgetavimas jau yra pripaži, pripažintamas kaip, pripažįstamas kaip priekybos žmonėmis nusikaltimo forma. Dar yra Junktinės karalystės ir Bulgarijos e, byla, kurį Euro, Eurojustas yra sukūręs bendrą tyrimo grupę. Čia yra byla dėl um, priekybo žmonėmis, kurie uh, parduodami Junktinę karalystę tam, kad krausytų kišenės, kad va, vagiliautų e, iš. Ir ypatingas dėmesys yra sutelkiamas į ypatingos rizikos grupę, tai yra vaikus. Tai aš gal pabaigsiu pozityvę gaidą. Mes šiandien darome daug daugiau nei bet kada anksčiau. Tikrai viskas daroma ir aukštesnių lygmenių ir daug efektyviau. Taigi tai nėra bloga žinia, tai yra gera žinia. Uh, Ir aš manau, kad pasiekėme tokį tašką, kur mūsų darbas jau yra daug efektyvesnis, tačiau iš mano pozicijos vertinant vis dar mes nesukūrėme pakankamai priešiškos aplinkos nusikaltėliam, kur tarptautiniai nusikaltėliai priekeiviai žmonėmis pamastytų, ar tikrai verta jiem vykdyti nusikaltimus pas mus. Aš manau, kad mes turime daug daugiau dėmesio skirti prevenciniai um, veiklai, kad būtų galima išardyti jų uh, plan, nusikalstamus planus. Galbūt jie persikėlė persikels į kitas vietovės, galbūt um, pasisuks į kitas rizikos grupės, tačiau aš suprantu, kad uh, uh, reikia būti atsargiem ir šio požiūriu, kad nenukreiptumėm nusikalstamumo kažkur tai kitur, tačiau reikia galvoti apie tos priešiškos aplinkos kūrimą. Ačiū pirmininkė. Det blir möjligheter att ställa frågor i slutet av den här panelen. Na kągi, po e, pasisakymų ir diskusijų e, bus galimybė <clears throat> sureaguoti. Dabar iš Eurojust ir Laurel. Dėkuoju. Man didelė garbė būti pakviestam į šį labai svarbų seminarą. Aš esu Švedijos atstovas, tačiau visiškai atsitiktinai esu švedas nes kartu esu kovos su priekyba žmonėmis e, Eurojust darbo grupės e, ar komandos vadovas ir taip pat esu ekspertas vaikų apsaugos srityje. Labai trumpai e, nušviesi Eurojusto užduotis. Tikriausiai jau daugelis iš jūsų apie tai žinote. Mes esame Europos teismų bendradarbiavimo organas, mes tampri bendradarbiauja su Europolu ir Styvas minėjo tas sritis, kurias abi organizacijos bendradarbiauja. Taigi mums tenka susidurti su sunkiai tarpvalstybiniais nusikaltimais ir ypač sutelkime į organizuotą nusikalstimumą. Na, operatyvinėje srityje, na, turiu pasakyti, kad mes esame teisminis organas, bet e, mes palaikome ir teikiame pagalbą e, tarnybas ir praktinių būdų. Na ir mes padedame teisminėms institucijoms valstybės arenose, o taip pat ir trečiosios šalyse. Na, viena iš mūsų svarbiausių taikomų priemonių tai yra veiksmų koordinavimas bei uh, persikiojimas e, susijusio valstybėse narėse ir jo koordinavimas. Taigi mes e, šaukėme koordinavimo posėdžius ir pra, praktiškai vietai dirbantys žmonės iš abiejų, iš susijusių šalių susitinka valstybėse narėse ar Hagoje ir tų susitikimų metu aptarė sudėtingus atvejus ir bylas. Mes taip pat kaupėme ekspertinės žinias tarptautinio bendradarbiavimo platmėje. Dar taip pat rengiame susitikimus skirtus tam, jog būtų pasikeista geriausios praktikos pavyzdžiais iš įvairių sričių. Yra rengiamas ataskaitos, jomis galite susipažinti, tas ataskaitos skirtas prekybai žmonėmis, konkrečiai vaikais, galbūt e, e, koridorėje matėte tas ataskaitas, taip pat e, esame paviešinę biuletenis žinias ir taip pat su tuo biuletiniu galite susipažinti. Na, rengiama nauja direktyva ir ji tikrai palies Eurojusto darbą. Jos dėka mes turėsime geresnių galimybių persekyti priekybos žmonėmis nusikaltelius ir taip pat į tą direktyvą numatyta įtraukti naujos eksploatacijos formas. Taip pat yra numatytos minimalios maksimalių bausmių ribos tai yra naujas dalykas. Ir, mano manimas, svarbiausia yra tai, jog jurisdikcija remsis ne vien tik tais e, teritoriniu principu ir e, asmeniniu principu, bet ir ekstratoriniu ir aktyvaus darbamo principu. Tai nėra direktyvos taikymas rytis, tačiau Euroistas sprendžia ir tokius atvejus, kai atsiranda jurisdikcijos konfliktų susikirtimo atvejai. Na ir svarbu, kad mes turėtume ir turime priemonių tokiems konfliktams išspręsti. Na, na, mes gal atrodome malonų žmonės, bet mes įsteigėme ir į kovą su organizuotu nusikalstimumu, todėl kalbėsiu apie operatyvinį darbą mano pasisakymo metu. Mm. Aš pasi, pakalbėsiu, papasakosiu apie atvejį Prancūzijoje. 2004 metais Prancūzijos pareigūnai pradėjo e, tirti uh, ginkluotą nusikaltimą, kuris įvyko Prancūzijos pietuose. Na ir buvo išsiaiškinta, jog organizuoto nusikalstamumo grupuotė e, e, savo žinioje Europoje turėjo šimtą jiems dirbančių moterų. Na ir tas ginkluotas nusikaltimas, užpolimas, apiplėšimas buvo vykdytas prieš tris prostitutės ir policija nustatė, jog būta sąsojo tarptų moterų darbo bei tos organizuoto nusikaltimo grupuotės. Grupuotės galva buvo Bulgarijoje įkalintas kalėjime, tačiau jis sugebėjo e, valdyti tinklą, naudodamasis e, mobilių telefonų ir faksų iš savo vėlutės kalėjime. Šio žmogaus giminaičiai buvo vieni iš organizacijos vadovų, taigi visas organizacijos valdymas remiasi giminystės ryšiais. Viena iš tų nukentėjusių aukomis tapusių moterų taip pat priklauso organizacijai. Na ir mintis buvo tokia. Ši moteris buvo atsakinga už tam tikrą um, um, grupelę ir uh, toje grupelėje buvo jai giminingų moterų ir tų grupelių buvo Italijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Niderlandai. Tai buvo išsiplėtęs tas tinklas. ta grupuotė vartojo labai e, smurtingas priemonės tam, kad valdytų tas moteris. Jos paprastai jas grobdavo, taip pat naudojosi šantažu, groba, grobimu, smurtu ir netgi žudimu. Tos moteris buvo perkelinimas tarp skirtingų miestų, pervežamos, jos paprastai nelikdavo viename mieste ilgai ir po to jos būdavo pervažiamas į kitą vietą. Pavyzdžiui, viena iš tų prostitučių jį pradėjo dirbti 18 metų ir iki tinklo išardymo jau dirbo Milane, Montpellier, Lyone, Rotterdame, vėliau Lyone ir Montpellier. 2007 metais buvo atliekami koordinuoti veiksmai tarp Prancūzijos, Bulgarijos ir Italijos. Yra įdomių pastebėjimų šiuo konkrečiu atveju, dėl šio konkretaus atveju. Tos moteris dirbo taip vadinamomis teisėtomis, įteisintomis prostitutėmis. Na ir dažnai piliečiai, tai atsiprašau, klientai, jeigu jie neklausia, jie nesužino, ar tos prostitutės dirbo legaliai ir nelegaliai, jeigu jie nenori sužinoti, jie ir neklausia. Jeigu manoma iš tokios moters įsigyti seksualinės paslaugas, paprastai tie vyrai ir neklaus, ar paslaugos yra legalios, tam, kad ir persikitai teisme negalėtų viso to įrodyti, kad tai buvo nelegaliu. Na, moteris šią profesiją pasirinko ne savo valia šiuo atveju jos buvo priverstos dirbti prostitutėmis. Na, liūdnas faktas, bet tikrai ret, dažnai Europoje pasitaiko, kad prostitutėmis paprastai dirba moteris tapusios priekybos žmonėmis aukomis. Na ir tik tais nedaugelis šalių ėmė, ketinantis priemonių, rėmėsi priemonių prieš poreikį prostitucijai ir paslaugoms. E, veiksmai buvo pradėti 2007 metais. Prancūzija paskelbė 13 Europos arešto orderių, tai yra labai veiksminga priemonė. Tyrimas parodė. Mm, reikia susigaudyti Kągi, 2002-2006 periodu ši nusikalstama organizacija e, pasiekė 10 milijonų pelną iš šios veiklos. 30 procentų galėjo pasilaikyti moteris iš savo veiklos, jeigu jos e, buvo produktyvios ir tinkamai elgėsi. 70 procentų atitekdavo organizacijai ir 20 procentų pasilakydavo organizacijos e, galva. Jie naudosi Western Union per, pinigų pervedimams, taigi 2,5 milijono buvo pervesta per Western Union. Taip pat jie pasinaudojo verslo struktūromis e, Bulgarijoje ir kitur tam, kad būtų išplauti pinigai. Taigi tie nelegalūs pinigai buvo išplauti ir pateko į normalią apyvartą šiuo atveju Prancūzija paskelbė baudžiamą pers, persikimą dviems asmenims iš vad, grupuočios vadovybės, tačiau problema buvo tai, kad du iš jų buvo įkalinti Bulgarijoje ir Bulgarija nurodė, kad negalima jų persikyti, nes e, nauji kaltinimai apėmė naujus kaltinimus iš Prancūzijos pusės, tai buvo nebisin idim atvejis. Tai reiškia, kad teko įsikišti Eurojustui ir Prancūzija paprašė Eurojusto pagalbos. Na, buvo palaikyta daug formalių ir neformalių kontaktų tarp skirtingų valstybių atstovų. Na ir Eurojustas rengė koordinacinį posėdį. Kaip jau minėjau, tai yra svarbi priemonė. Na ir to dėka persekėtai ir tyrėjai turėjo galimybę tarpusavį pasišnekėti. Na ir viso to pasiekoje Prancūzijai pavyko to susitikimo metu įrodyti, jog Prancūzijai atlikti ty, nusikaltimai nepateko į Bulgariją keltų kaltinimų sritį. Ir Bulgarija pripažino Prancūzijos iškeltus kaltimus. Tai reiškia, jog 2008 metais tie du pagrindiniai įtariamieji buvo išsiusti į Prancūziją. Tai buvo laikina išimtis iš jų atliekamos bausmės. 2008 metais buvo atlikta apklausta, taip pat vyko bylos nagrinėjimai teisme ir 2009 metais jie buvo nuteisti atitinkamai 8 ir 6 metams laisvės ateimimo. Ir dabar 2010 metais jie gražinti Bulgariją atlikti savo bausmės. Tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kuris nušviečia Eurojusto praktinį darbo pobūdį. Na ir kaip jau minėjau, mes palaikome e, kontaktus su uh, kovos su žmonių prekyba komanda bei vaikų apsaugos komanda. Turime atitinkamą tinklapį ir, ir pavyzdžiui, per Eurojust tinklapį galima patekti į vaikų apsaugos tinklapį ir susisiekti su atitinkama šioje srityje dirbančia komanda. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū, ponai Laurel. Dabar ponia e, Ana Kristina Jorge, Frontexo atstovė, prašau. Ačiū labai. Mano vardas Ana Kristina Šoržė. Aš esu Frontexo biuro vadovė Briuselėje. Dėkuoju už galimybę dalyvauti šiame seminare ir išsakyti savo poziciją šio klausimu. Frontexo paskirtis e, nėra tiesiogiai kovoti su prekyba žmonėmis pagal 2004 metų atitinkamą direktyvą ir 2007 metų Frontexas. E, Frontexo pirminė paskirtis yra stiprinti išorės sienos apsaugą, todėl e, mes daugiausiai dėmesio skiriame bendrų operacijų vykdymui, rizikos analizai, mokymams, pajėgumų sukūrimui bei moksliniams tyrimams. E, Pasant to, prekyba žmonėmis yra laikoma rimtų nusikaltimų, reikalaujančių e, teisėtvarkos agentūrų ir tarnybų bendradarbiavimo su Europolu. Todėl atsiranda dabar unikali galimybė pasitelkus e, Europinės tarnybos, taip pat e, Šengeno sutartį bendradarbiauti nacionaliniams ir europinėms tarnyboms ir jos remiasi Frontexo vykdomomis e, veiksmų analizėmis. Į toks e, požiūris ir pasirinkta metodika gali turėti įtakos Frontexo ateities veiklai, vairios politinės e, iniciatyvos e, teikiamos pirmininkaujančių valstybių čia taip pat turi reikšmės, <clears throat> taip pat ir Frontexo kaip agentūros atliekama veikla. 2006 pirmininkant Austrijai Frontexas kartu su Europolu ir Interpolu parengė e, pirmąjį vadovą apie palyginamųjų duomenų e, rinkimą, kovojant su nelegalia prekyba žmonėmis. Be kitų iniciatyvų pirmininkaujant Švedijai mes prisidėjome prie Stoholmo programos rengimo, parengdami e, dokumentą e, apie išorinį prekybos žmonėmis lygmenį. Ir e, būtent Europolas, Eurojustas ir Frontexas bendradarbiaudamos parengė šį dokumentą siekdamos kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais. Šis veiksmus orientuotas dokumentas aiškiai e, pabrėžia būtinybę bendradarbiauti tarp agentūrų šioje srityje. Frontexas pripažįsta tokio bendradarbiavimo būtinybę ir šiuo metu rengia bei ketina įgyveninti įvairius bandomuosius projektus kartu su Europolu. Pirmininkaujant Ispanijai buvo priimtas sprendimas skirti ir toliau pakankamą dėmesį prekybai žmonėmis ir ypatingai e, labiausiai pažeidžiamoms aukoms, tai yra nelydimiems mažamečiams, buvo priimtas atitinkamas veiksmų planas taryboje. Frontexo buvo paprašyta pateikti analizę, surinkti duomenis ir skatinti e, susidomėjimą šią problemą. Vidaus saugumo operacinio bendarbiavimo komitetas kartu su taryba jau aptarė Frontexo pateiktas rekomendacijas dėl Madrid pranešimo, taip pat išanalizavo pateiktą rizikos įvertinimą ir pripažino Frontexo vaidmenį užkertant kelią prekybą žmonėmis prie išorės sienų. Belgija per savo pirmininkavimą ketina tęsti e, šio į veiksmus orientuoto dokumento įgyvendinimą ir uh, surenks e, spalio mėnesį 2010 metais kovos su prekyba žmonėmis dieną Europos Sąjungoje. Frontexas remia tiek Belgijos būsimo pirmininkavimo, tiek ir partnerių pastangas e, teikti daugiau informacijos ir skatinti žmonių susidomėjimą šią problemą. Frontexo agentūroje atliekami veiksmai taip pat yra orientuoti į kaip įmanoma labiau apčiuopimų rezultatų siekimą. Todėl e, Frontexo rizikos analizės skyrius parengė bandomąjį projektą ir rekomendacijas palyginamiesiems e, prekybos žmonėmis duomenų rinkimo kriterijams 2008 kartu su valstybėmis narėmis ir dalyvaujant Europolui, bet ir tautėms organizacijoms buvo parengta duomenų rinkimo metodika. Šis pirminis projektas tęsiasi 2009 metais ir pasiekė štai tokių rezultatų. Buvo parengtas pagrindinių kriterijų susijusių su prekyba žmonėmis sąrašas, taip pat e, jungtinio bendradarbiavimo E, apmatai buvo pagerintas e, e, tarp institucinis bendarbiavimas su Europolu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Pagrindinis rezultatas buvo tas, kad sudarėme tiek aukų, tiek prekiautojų rizikos apibūdinimus, kurie apima 27 valstybės narės ir 2008 e, metų duomenis, o tai sudaro galimybę e, veiksmingiau kovoti ES su prekyba žmonėmis. Taip pat e, mes pabrėžiame ir išskiriame pagrindinių tautybių atstovus, tautybių, kurios tampa prekybos žmonėmis aukomis Nepaisant to, šios analizės rezultatai parodo, kad ES vis dar susiduria su sunkumais, parengiant e, palyginamosius e, apibrėžimus nacionalinių lygmenių, tai šiek tiek iškraipo bendrą vaizdą, nepaisant to. E, mūsų parengtais metodais ir toliau galės naudoti ES teisėtvarkos institucijos. Taigi šie mūsų parengti profiliai yra pagrindinė informacija, siekiant didinti e, susidomėjimą prekybos žmonėmis e, problema taip pat kaip ir pirmosios, pirmojo bei antrojo ešelono pareigūnai, kurie e, dažniausiai susiduria su priekybos žmonėmis aukomis, kuomet šios atvyksta iš Šengeno zoną. E, panašiose sritise susijusiose su e, būtinybė renkti specialius mokymus. E, Frontexas taip pat aktyviai veikia siekdamas, kad valstybių narių pareigūnai aktyviau bendradarbiautų tarpusavėje, kovodami su prekybą žmonėmis, taip pat Frontexas glaudžiai bendravo su SEPOL ir teikia tikslingą paramą valstybėms narėms. Norėčiau pasidalinti su jumis vienu rūpešiu susijusiu su tuo, kad komisija 2010 m. vasario mėnesį siūlė peržiūrėti Frontexo e, reglamentą. Šis sprendimas yra primamas bendra bendro sprendimo prieimimo tvarka kartu su parlamentu ir taryba. Norėčiau pabrėžti vieną aspektą susijusi su prekyba žmonėmis. Kaip žinote, šiuo metu Frontexas neturi galimybių analizuoti asmeninius duomenis, nepaisant to, ir kaip jų kolega iš Europolo pažymėjo, yra svarbu keistis informaciją ypatingai prekybos žmonėmis srityje, aptinkant potencialias prekybos žmonėmis aukas, jas nustatant prie ES išorės sienų. Europolas ir Eurojustas daugiausia, tačiau taip pat ir nacionalinės teisėtvarkos institucijos turėtų turėti prieigą prie tokio pobūdžio duomenų, kuriuos būtų galima rinkti vykdant Frontexo operacijas. Taigi, aptariant šį komitetą Europos parlamento kompetitingame komitete, aš prašyčiau jūsų turėti omenyje, kad Frontexui viena vertus reiktų šiuo, do, šių duomenų <clears throat> savo paties atliekamai rizikos analizai, tačiau taip pat ir siekiant geriau parengti ir dalyvauti jungtinėse operacijose, tačiau šių duomenų Frontexas nenaudos jokioms kriminalinėms operacijoms ir nesaugos jokiame duomenų banke. Frontexas e, norėtų gauti atitinkamas kompetencijas analizuoti ir perduoti ribotas asmeninius duomenis, siekiant e, kitoms nacionalinėms ir europinėms agentūroms tam, kad būtų atliekami veiksmingesni, tolimesni veiksmai vykdant tyrimą ir baudžiamą persikimą. E, e labai ačiū, buvo labai įdomu išklausyti e, įvairių ES institucijų atstovų pozicijas, o dabar galime pradėti diskusijas. Tik noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad laikas mus spaudžia ir tam, kad visi galėtų užduoti klausimus, reikia apsiriboti dviem minutėmis. Ana Gomeš. Thank you. Thank you so much. Thank you for... Ačiū. Dėkoju už šią iniciatyvą sukviesti šiuos ekspertus į bendrą seminarą, kuriame dalyvauja du komitetai parlamento. Aš norėčiau kreiptis į bet kurį iš trijų prelegentų ir paklausti, ar jie žino, kokia būtų konkreti, įtin pažeidžiama grupė, mm, kai aš kalbėčiau ne vien apie vaikus čia, bet faktiškai apie kūdikius, kurie tampa priekybos žmonėmis aukomis ir kiek čia yra taikoma, pavyzdžiui, tarptautiniai tam tikri mechanizmai, pavyzdžiui, tarptautinio įvaikinimo konvencija. Ar, ar jūs žinote apie kažkokius, kažkokias bylas pa, pa, dėl tokio reikalo? Ponas Harvi minėjo bylas dėl Junktinės karalystės ir Rumunijos, Junktinės karalystės ir Bulgarijos. Uh, Aš įsivaizduoju, kad šiuo atveju e, irgi eitų kalba apie kelias valstybės, įvairias valstybės. Aš norėjau paklausti, gal jūs galėtumėt daugiau pakalbėti apie šį aspektą, kadangi kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, organizuotos nusikaltelių e, grupės, jie aišku prisitaiko prie e, rizikos ir ieško teisinio kažkokio tai prieglopščio, kaip kad ir su prostitucija, ieško įvairių e, teisinių e, metodo apginti savo veiklą. Taigi aš noriu paklausti mūsų prelegentų, e, ką jūs galėtumėt pasakyti apie šį aspektą, ypač kai na kalba apie ekstrateritorinę jurisdikciją, kai yra tokie atvejai, kur Europos piliečiai mm, įsitraukia į, į bandymus, pavyzdžiui, įsivaikinti vaikus iš kitų valstybių. Mes neseniai žinome, buvo toks mm, etikiais atvejais, ar tai buvo amerikiečiai, buvo paskui Čadė ieškoma vaikų. Žinom tą atvejį, kur vaikai paaiškėjo, kad nebuvo našlaičiai, netgi iš viso neskirti įvaikinimui. Į, taigi, jūs kaip kalbėjote apie priekybą žmonėmis tinklus, ar jūs galėtumėt pakomentuoti ir šį aspektą? Vi gör så att vi ställer några frågor Aš galvoju, gal mes galėtumėm tai padaryti. Gal e, užduokime kelis klausimus, surinkime tos kelis klausimus ir paskui prelegentai galės juos atsakyti kartu. Siliekos, ir prašau nepamiršti, kad tik tai dvi minutės skirtos klausimui tam, kad daugiau žmonių galėtų užduoti klausimus. Ačiū už e, jūsų pasisakymus, kurie buvo tikrai labai puikus įvadas į šio klausimo diskusijas. Ar pritartumėt, kad pirmasis žingsnis turėtų būti mm, suvienodinti teisės aktus ir nuo 2004 metų čia jau tas procesas vyksta dėl pagalbos e, suteikimo nukentėjusiesiems nuo tokių nusikaltimų. Labai sudėtinga yra, kai um, eina kalba apie tokias bylas, imtis veiksmų visose ligmenyse. Ir aišku, kad reikalingas nuolatinis dialogas, taip pat įtraukiant ir nevyriausybinės organizacijas, kurios mm, per, per ilgą laiką, kaip matome, iš tikrųjų suvaidino labai svarbų vaidmenį, integruojant pastangas, užtikrinant bendradarbiavimą tarp policijos, teismų, taip pat suteikiant pagalbą, ypač repatriacijos atvejais. Trečia, manau, kad yra labai svarbių e, priemonių, kurios gali būti taikomos toje srityje. Pavyzdžiui, mano šalyje, Italijoje, pavyzdžiui, o, tarkim, yra priemonių leidžiančių pasiklausyti informacijos, sekti e, komunikaciją, sekti informaciją, tačiau nekalbama apie kibernetinius nusikaltimus, juk šiais laikais visi naudojasi internetu. Uh, Aišku, gali būti ir e, kitokių galbūt priemonių, bet aš galvoju, kad e, tokiai technikai reikėtų skirti didesnį dėmesį. Pane Kornelija Ernst. Pirmiausia, dėl to, kas sakė kolegė iš Frontex. Manau, kad reikėtų daryti aišku skirtumą tarp prekybos žmonėmis Ir čia reikėtų vadovautis antruoju projektu, teisės akto projektų straipsniu. Ne, ten pasakyta, kad žmonės klastotės, apgaulės, prievartos būdu žmonės yra pagrobė ir tampa uh, prekybos žmonėmis aukomis. O kitas dalykas yra nelegali migracija. Jūs kalbėjote, kad jūsų įgaliojimai apima ir nelegalią migraciją. Ir manau, kad yra didelis skirtumas tarp nelegalios migracijos, ne, nelegalų žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis. Taigi norėčiau paklausyti, kaip jūs ketinate praktiškai atskirti šias rytis ir tai taikyti praktikoje. Na ir dar kitas dalykas yra elgetavimas ir privertimas elgetauti. Norėčiau paklausti, kaip yra, kai vaikai priverčiami, be kita kur pačius jų tėvų elgetauti, kaip spręsti šį klausimą, nes yra atskiras skirsnis. Na tai aišku, yra išnaudojimo forma be jokių uh, abejonių, tačiau kaip šiuo atveju atrodo persiekim, baudžiamasis persiekimas ir baudimas, nes tai tikrai, man atrodo, jautrus ir keblus klausimas. Ačiū. Fribrita Thompson. Dėkoju. Dėkoju už sutiktą informaciją. Na ir norėčiau dabar pakalbėti apie atitinkamų paslaugų poreikį. Paklausė per praeisį susitikimą e, buvo kalbama, kad uh, buvo numatyta, kad to, už tokias paslaugas bus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Ir paklausa, klientai bus baudžiami. Bet galbūt tai būtų labai sudėtinga įgyveninti praktiškai, taikyti baudžiamą į persikimą e, prieš klientus, jeigu, tarkim, klientai neklausia prostitučių, ar jos veikia legal, dirba legaliai ir ar jos yra prekybo žmonėmis aukos. Bet tai, ne, tai nereiškia, kad e, moteris nėra neišnaudojamos, nes, tarkim, mat pačioje šalyje, Danijoje, klientams neretai nurodoma, kad tos moteris yra priversos dirbti prostitucijomis, tačiau jie atsako, kad jiems tai nerūpi. Ir Amsterdame, pavyzdžiui, teko sužinoti, kad beveik visos prostitucijos ten dirbančios uh, yra priverstas tai daryti ir tai tikrai nere, neleidžia vykdyti šios prekybos žmonėmis pre, prevencijos. Taigi, kaip jūs žiūrite tai, kad gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė ir klientams, prostitučių klientams? Ir kokia yra situacija ES šalyse? Papank, ponas Papankulau. Dėkoju, pana pirmininkė. Dėkoju už tikrai labai įdomią mums sutiktą informaciją. Tai iš tikrųjų mums labai padeda mūsų darbe. Tokiu būdu galėjome susidaryti išsamų vaizdą apie situaciją. Problema šitas labai sudėtinga ir rimta. Šiandieną, būtent šiandieną Junktinės tautos paviešino tyrimą ir buvo surinkti duomenys 150 šalių ir apjungti ataskaitoje. Taigi norėčiau užduoti kiek platesnio pobūdžio klausimą nei likščiau pasisakysiai kolegos. Buvo nurodyti konkretas skaičiai. Pavyzdžiui, teismo sprendimai daugumoje tų šalių šimto tūkstančių žmonių atveju yra tik tais pusantras nuosprendžio. Taigi, man kilo štai koks klausimas, mes tarsi bandome suintensyvinti savo pastangas, kuriami papildomi mechanizmai. Ir dabar noriu paklausti, ar čia problema susijusi su egzistuojančiamis struktūromis, valstybės narėse, Europos Sąjungoje, Ar galbūt e, mums reikėtų pradėti nuo politinės valios, gal jos tikrai trūksta ir todėl mes atsiliekame. Galbūt kolegos iš nacionalinių parlamentų ir mes turėtume labiau iškelti šį problemos aspektą. Dėkoju. Helbrons. Helbrons. Dėkuoju, pane pirmininkė. Priekyba žmonėmis yra skirti priskirtina kitokiai veiklai negu uh, ekonominė veikla, tai yra ekstremali kaip, nu, modernaus kapitalizmo forma, Na, nes žmonės yra panaudojami kaip grinai ekonominiai ištekliai. Tiesą sakant, e, e, pagal moderno kapitalizmo teoriją žmonės yra tiesiog įdarbinimi ir atleidžiami. Lygiai taip pat elgesi ir prekybos žmonėmis nusikaltėliai jie pasinaudoja e, nelegalią migraciją, e, pigiausių darbo, darbuotojų perkelimą į kitas šalis. Na ir tiesą sakant, e, toks nusikaltimas klesti tokioje atmosferoje, kai žmonės žiūrima kaip į ekonominį išteklį. Na ir vienas kalbėtojų, ponia Išrodas iš Frontexo, pasakė, kad yra identifikuotas tam tikros šalis, iš kurių yra ypač daug aukų. Na, nesu tikras, bet darau prielaidą, kad tai yra šalis, kuriuose darbo atlyginimas yra labai žemas. Uh, Na, kita vertus, toje pačioje darbo rinkoje darbo atlygis gali labai varijuoti. Na ir vėlgi, galbūt yra tam, tikros, tam tikri gyventojai sluoksniai. Iš, taigi, ar yra tų sluoksnių, už kurių ypač daug aukų? Na ir taip pat atrodo, įsigaliojus Šengeno sutarčiai ir panaikinus jėdos, atrodo, tai labai paskatino tokią nusikalstamą veiką. Kaip jūs tai pakomentuotumėte, Edith Bauer? Dėkoju už šią galimybę. Norėčiau padėkoti ir už suteiktą informaciją svečiams. Aišku, yra daugybė klausimų ir norėčiau pasidalinti trim trumpais klausimais. Pirmiausia, kokie jūsų vertinimai, kokie prekybos žmonėmis mastai Europos Sąjungoje, Taip pat norėtųsi sužinoti daugiau dėl naujų tendencijų ir ar yra tokių naujų tendencijų priekybos žmonėmis rytyje, nes paskutinį sįkį, kai apsvarstėme šios klausimus, tai tarsi viskas rodė, kad e, ypač padidėjo priekybos žmonėmis aukos, kurios patekdavo į darbo rinką žmonės būdavo nelegaliai e, priverstinai gabenami dirbti. Taigi, kokia dabar tinė padėtis? Na nu, ir trečiasis klausimas iš mano pusės yra štai koks. Jis liečia nelegalią prekybę žmonėmis pačio Europos Sąjungoje. Kokie jūsų vertinimais yra mastai tokios prekybos ir kokios priežastis ir kokie, kokios rūšis pačio Europos Sąjungoje? Man sudarė įspūdis, kad visus mūsų pastangos pirmiausia skirtos kovai su prekyba žmonėmis iš trečiųjų šalių. Ir galbūt mes mažiau dėmesio skiriame prekybai žmonėmis pačio ES sąjungoje. Kaip Jūs tai vertintumėte? Dėkoju. Na ir paskutinis klausimas. Pane Humans. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tikrai įdomius pasisakymus, įdomią informaciją, kaip e, iš FAM komiteto pranešėjo. Aš gilinuosi į aukų apsaugos rytį ir esu kaip tik, kaip tik ir rengiu pranešimą. Ir e, mūsų tikslas yra e, užtikrinta vienodą apsaugą aukoms visoje Europos Sąjungoje ir kad tai būtų pripažinta kaip tikslas. Na ir nežiūrint to, jog priekyb, kad yra skirta direktyva priekybos žmonėmis aukoms, kaip tik jie dabar yra rengiama, man kyla klausimas štai koks. Kai kalbame apie aukų apsaugą Europos Sąjungoje, tai reikia nusi, numatyti ambicingus tinkslus skirtus aukų apsaugai. Taigi norėčiau paklausti štai ko, ar manote, ar šios direktyvos dėka iš tikrųjų galima būtų apsaugoti aukas? Ir galbūt reikėtų direktyvai apibriežti agresoriaus savoką. Aš čia kalbu apie organizuotą nusikaltimumą Ir galbūt reikėtų kalbėti apie identifikuotą agresorių, tai galėtų būti asmuo ar grupuotė. Ir būtų labai gerai, jeigu uh, tokių aukų apsauga būtų įtraukta į šios direktyvos taikymas rytį. Dėkoju už tikrai įdomius ir vertingus klausimus. Ir prieš sutikdama žodį svečiams ir paprašydama atsakyti, Aš savo ruoštų norėčiau pakalbėti apie vien konkretų iššūkį. Kaip jūsų manima galėtume užtikrinti geresnį duomenų rinkimą, visų pirma, aišku, Europos lygių, bet aišku ir pasaulinių lygių, nes e, norime pažengti priekį ir tam reikalingas geresni duomenys, tam, kad geriau, geriau galėtume įsivaizduoti padėti valstybėse narėse. Savo ruoštų Dar kartą pastebėsiu štai, kad Frontex e, atstovė norėdė, kad jie reikia apmokyti tarnautis ir taip toliau ateityje. Taigi aš tikiuosi, kad e, tų mokymų dėka ypač dėmi, daug dėmesio galėsime skirti moteriams ir vaikams. Tai yra pagrindinė aukų grupė. Tai būtų pagrindinė dėmesio sritis kaip jūs tai žiūrite. Ir dabar suteiksiu žodį svečiams ir paprašysiu atsakyti klausimus. Ir pirmiausia, žodis Ole. Dėkoju. Aš atsakysiu į klausimus. Aš tiesą sakant, klausimų metu klausiau švediš, vertimo į švedų kalbą, taigi pasisakysiu švediškai. Pradėsiu nuo paskutinėjo. Jūs kalbėjote apie duomenų rinkimą, be kita ko ir per slaptųjų tarnybų kanalus. Be to, valstybės narės čia pasitelkė ir Europolą. Pavyzdžiui, vakar buvo toks atvejis. Ponas Steve galbūt galėtų pako, pakomentuoti duomenų rinkimus ir profilius. Uh, Na, mūsų darbė dabar galio, Eurojuste galioja nauja nuostata, pagal kurią teismų lygmenių mes renkame duomenis iš valstybių narių ir manau, kad tai bus veiksminga priemonė gerinant kovą su šiomis nusikalstamumo formomis. Toliau dėl įvaikinimo. Na, kiek aš žinau, nėra tokių atvejų, kai įvaikinimas buvo panaudotas kaip būdas prekiauti vaikais. Taip, sutinku, kad reikia supaprastinti teisės aktus, ypač e, tas sritis, kurios liečia teisę būti šalyje. Jeigu teisė būti šalyje reglamentuojama skirtingai valstybėse narėse, tai tuomet e, nusikaltėliai nusikaltė priekybę žmonėmis tuo pasinaudoja. E, pervaždami prekybos žmonėmis aukas iš vienos šalies į kitą. Na, taip pat buvo užduoti konkretus klausimai man, ypač susijęs su paklausa poreikiu. Taigi aš atsakysiu štai kaip. Jeigu bus taikoma baudžiamo atsakymybė tiems, kurie išnaudoja prekybos žmonėmis aukas seksualiniu požiūriu, tai tai reikia sugebėti įrodyti, nes kitaip teisės aktai ir nuostatos neteks prasmės. Aš kalbėjau su prokuroru iš tos šalies, kur tokia baudžiamoji atsakomybė taikoma ir klausiau, kiek būtų tokių atvejų, kai žmonė, klientai buvo nubausti ir jis atsakė, kad tokių pavyzdžių apskritai nėra. Taigi aš nemanau, kad yra tinkamas sprendimas. Ir kai mes kalbame apie įteisintą prostituciją, tai tai tarsi skamba teigiamai yra šalių, kuriuose 80 procentų prostitutėmis dirbančių moterų dirba legaliai, bet kartu yra prekyba žmonėmis aukos. Tai yra tik dvi iš dešimties legaliai prostitutėmis dirbančių moterų nėra prekybos žmonėmis aukos. Todėl Nemanau, kad tikrai mums padėtų išspręsti šią problemą, jeigu mes taikytume baudžiamą atsakomybę asmenims perkantiems seksualinės paslaugas iš tokių moterų. Mm, aukų apsaugas skambiai domėjiškai. Bet jeigu mes e, norime harmonizuoti aukų apsaugą, tai, aišku, apsaugos lygis tokiu būdu bus didesnis negu kad būtų nesuderintas ta aukų apsauga valstybės narise. Um, so, uh, uh, by... Harvey. Uh, Aš te, tikiuosi pasižymėjau visus klausimus. Dėl kūdikių yra daug įvairių tyrimų kuriuose e, tyrimo objektas yra moteris paskutinėse neštumo mėnesiuose, kur įtariama, kad, kad kūdikis gali tapti įvaikinimo objektas e, gimęs. Yra įvairių tyrimo grupių, kurios sutelkia dėmesį į šį klausimą. Taip, iš tikrųjų yra didžiuliai, daug čia veiklos tas rytyje, yra daug beviltiškoje situacijoje atsidūrusių porų, kurios ne, negali, gauti, negali įsivaikinti per oficialias tas sistemas ir pasirengę yra sumokyti didelės sumas e, su, e, pinigų. Ir čia vėlgi priekybo žmonėmis e, nusikaltėliai pasinaudoja. Tuo yra, aišku, ta, yra šiek tiek tos veiklos, bet tai nėra pagrindinė šio nusikaltimo rūšis. Nėra tiek daug tokių atvejų ES. Toliau dėl E, išnaudojimo, kai tai vykda, vykdo mm, nusikalstamos grupės, tai e, priekeiviai žmonėmis yra tikri profesionalai ir jie mato ES kaip darbo rinką. Jie, aišku, sieks veikti ten, kur yra mažiausia rizika. Kaip aš jau minėjau anksčiau, mes nesame sukūrę pakankamai priešiškos aplinkos visose valstybėse narėse, kai kur trūksta teisės aktų ar tinkamų teisės aktų ar teisės aktų, kurie konkrečiai spręstų e, šias problemas. Dialog dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis taip būtinas, esminis klausimas. Aš dirbu teisės saugau 30 metų. Iš tikrųjų, priekyba žmonėmis yra vienas iš sudėtingiausių nusikaltimų tyrimo prasme. Sėkmingas tyrimas ir um, priekybi žmonėmis patraukimas atsakomybė negali būti vykdomas, jeigu neįtraukiamas nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė. Teisės saugos tarnybos uh, negali sėkmingai susekti um, priekybių žmonėmis vieni, mums reikalinga pagalba pagalbą iš kitų organizacijų ir institucijų. Tikrai mm, ES yra puikūs pavyzdžiai, kaip teisės sauga puikiai dirba su nevertybinėmis organizacijomis, kurios yra pasišventusios e, dirbti e, šiuo klausimu. Yra tarpusavio supratimo memorandumai, yra netgi teisinių sudarytų sutarčių, kurių pagrindų teisės sauga dirba su nevertybinėmis organizacijomis. Pilietinė visa, visuomenė turi pasiteikėti tuo, ką dirba policininkai. Ir policininkai turi lygiai taip pat pasitikėti tuo, kad dirba nevyriausybinės organizacijos šioje srityje. Internetas yra puikiai terpė, kurioje dirba priekeiviai žmonėmis. Tai yra puikiai priemonė šiai priekybai. Ir aišku, labai daug kas priklauso nuo teisės aktų, nuo to, kaip yra apibrėžiama informacijos perėmimas, e, susiekimas. E, tikrai įvairiose valstybėse narėse yra įvairių būdų, e, kurie reguliuoja informacijos perdavimą. Internetas yra vienas iš tų būdų ir aišku, jeigu bus ignoruojamas internetas kaip informacijos perdavimo priemonė tarp priekybos žmonėmis tinklų, tai būtų trump, tai tiesiog trumparegystė. regystė. Yra dar toks klausimas, ar tai e, būtų sėtina su kibernetiniais nusikaltimais, ar tai būtų šios grupės darbas, ar tai būtų priekybo žmonėmis e, nu, nu, e, sritis. Čia vėlgi, aišku, priklauso nuo teisės saugos sprendimų. Skirtumas tarp priekybo žmonėmis ir legalios migracijos veikla, tai jie yra labai tarpusavė susiję. Negali ignoruoti vieno ar kito reiškinio. Tai buvo trečias klausimas. Reikia suprasti, kad priekyba žmonėmis egzistuoja kaip reiškinys, ypač jeigu dirbi prie sienų. Aš kalbėjau ir apie reikalingą pasienio e, tarnautojų apmokymą, čia Frontex tarnyba daugiau dirba to klausimu, nes būtent jie yra fronto linijos ir aš manau, kad kolegos, kurie dirba tose ypač šalyse e, pritars, kad nėra dėmesys sutelkiamas tik į vieną klausimą. Iš tikrųjų yra labai platus e, spektras e, nusikaltimų rūšių ir nusikaltelių, kurie bando įvežti ar imigrantus nelegaliai, ir ar prekybos žmonėmis aukas. Elgetavimas, tai puikus klausimas. buvo kalbama apie tėvų vaidmenį čia. Dėl tos bylos Junktinės karalystės ir Rumunijos, kur daugiausia Romų vaikai yra įvežti nelegaliai ir už, tam, kad užsiimtų tokia veikla, uh, Aišku, kad kalbame apie tam tikras aiškes apibrieštas grupės, pažeidžiamas grupės, etninės grupės. Tie vaikai gauna tarsi komisinį mokestį e, tėvai arba patys yra įsitraukę arba gauna kažkokį tai užmokestį už tai, kad jų vaikai yra naudojami toje veik, nusikalstamoje veikloje. Įsivaizduojate, kaip sunku yra teisėsaugos darbuotojams gauti pareiškimą kažkokį tai iš, iš vaiko, kad iš tikrųjų jisai užsima tokia veikla, kai ta veikla užsimti įverčia tėvai, kai, kai, tai, kai tas pareiškimas turėtų būti prieš tėvus, net jeigu m, mm, iš tikrųjų ir didelis yra nepriklausomumas užtikrintas, ką tie vaikai gali pasakyti. Tie vaikai patiria didžiulį spaudimą laikytis šeimos ir Praeitais metais buvau Junktinėje karalystėje, būtent dėl konkrečių bylų buvo daug briefingų. Buvo, pavyzdžiui, vienas atvejis, kur mergaitė nustatyta, kad gali būti e, priekybo žmonėmis auka, ji buvo pa, E, apgyvendinta saugiose patalpose, tačiau sugebėjo naktį išsmukti iš, iš antro aukšto, pabėgti ir vėl susisiekti su, priekybos, prie, su tais priekeiviais žmonėmis, kad testų tą veiklą. Vaikai, kuriuos e, parduoda šeimos, kur šeimos yra atsakingos už, už tai, kad jie pateko į priekybos žmonėmis tinklą, čia yra labai sudėtingas klausimas. Dabar dėl tos paklausos pusės, nežinau, kaip spręsti tą, tą klausimą, kai eina kalba apie priekybą um, žmonėmis. Manau, kad uh, seksualinių paslaugų pirkimą kriminalizuoti čia būtų galbūt gera mintis. Toliau dėl nukentėjusiųjų apsaugos, tai labai svarbu visose srityse, teisės saugos, teismų srityje. Labai daug um, pastangų yra dedama į tai, kad uh, būtų atgabenti, pristatyti į teismus uh, tie asmenys, tačiau labai dažnai net jeigu ir pavyksta jos uh, tai padaryti, net jeigu ir pavyksta tos nukentėjusius pristatyti visiškai, vis tik tai į teismą, labai dažnai jų pareiškimai nebebūna tokie, kokie buvo iš pradžių. Toliau um, priekyba žmonėmis kaip ekonominė veikla. Taip, aišku, tai yra pro, pelną um, kūrenti veikla ir, aišku, mes turime pakeisti bendrą uh, klimatą, bet, aišku, kad dabartinėje ekonomin, dabartinė ekonominėje aplinkoje tai yra labai sudėtinga. Um, probleminės grupės prieš penkerius metus buvo bandoma braižyti kažkokias tai tendencijas, iš kur atkeliauja tos aukos, kaip vyksta tie, tas judėjimas. Dabar tai nebeįmanoma padaryti. Dabar uh, kai e, kertamos sienos nebereikia rodyti nei paso, nei tapatybės kortelės ir aišku, kad priekeiviams žmonėmis e, tai yra daug lengvesnė situacija. Nebegali aiškiai pasakyti, kad konkrečios nukentėjusių grupės yra iš konkrečios valstybės ar konkrečių maršrutų juda. Uh, we have UK nationals. Turime Junktinės karalystės piliečius, kurie vyksta į Švediją dėl um, būtent iš, išnaudojimo tikslais ir čia Ir čia eina kalba ne apie kažkokias tai trečiųjų šalių e, e, mergaitės, kurios apgaulės e, būdu yra atvežtos ir prie, priverstos ten būti. Tai eina kalba apie tikrai netgi su aukštu išsilavinimu moteris, kurios puikiai žino, kokia tai yra veikla. Gal aš jau ir pabaigsiu. Fru Hjort ska ha tillfälle att... Ačiū. Pone Žorgė dabar galės atsakyti klausimus. Matau, kad jau viršėjome mums nustatytą laiką. Taigi pasisakysiu trumpai, nekalbėsiu apie tyrimą arba tendencijas, kadangi mūsų agentūros veikla yra užtikrinti išorės sienų saugumą, svarbu yra atskirti nelegalią migraciją ir prekybą žmonėmis, tačiau, kaip jau minėjo kolega, nėra aiškios skiriamosios linijos tarp šių dviejų dalykų. Prekyba žmonėmis apima platesnę nelegalios migracijos koncepciją, nes visi prekybos žmonėmis dalyvaujantis prekybą žmonėmis dalyvaujantis asmenys galėtų būti traktuojami kaip nelegalus migrantai neturintis legalių tinkamų dokumentų tam, kad galėtų įvažiuoti į ES teritoriją. Svarbu kalbėti apie prekybos žmonėmis aukų apsaugą, pavyzdžiui, išduodant jiems legalų leidimą gyventi po to, kai yra nustatoma, kad tokie asmenys tapo prekybos žmonėmis aukomis. Svarbu yra skatinti, didinti susidomėjimą švietimo dalykai pasienio apsaugos pareigūnams, kad šie galėtų, kaip manoma, greičiau nustatyti potencialias prekybos žmonėmis aukas. Šis darbas yra nelengvas, atliekant e, asmens tapatybės patikrą pasienyje pasienio pareigūnams, todėl iš pirmo žvilgsnio nėra labai lengva pažinti prekybos žmonėmis aukų. Taigi mokymai šioje srityje yra labai svarbus tam, kad pareigūnai gautų kaip įmanoma daugiau informacijos apie tai, kaip potencialios aukos elgesi, nurodant e, jų e, potencialo apibūdinimą ir jeigu yra įtarimai, pirminiai įtarimai, tuomet e, toks asmo privalo būti jo tapatybė patikrinama nuodugniau. Mokymai daugiausiai dėmesio skiria labiausiai pažydžiamoms aukų grupėms ir būtent e, labiausiai pažydžiama grupė yra <clears throat> be palydos keliaujantis nepilnamečiai asmenys, todėl mūsų vykdomos programuose e, jiems skiriamas ypatingas dėmesys. Frontexas siūlo specifinio pobūdžio mokymus ir kursus susijusius su ES sienas išornės kertančiais nepilnamečiais. Ir nepaisant to, kad mes nesame kompetitingi kontroliuoti situaciją valstybių narių viduje, mes e, turime atitinkamą informaciją ir žinome, kas vyksta. Taigi tiek norėjau pasakyti, pirmininkė. Ačiū. Ačiū labai mūsų pirmosios diskusijos dalies dalyviams. Iš karto perėsime prie antrosios diskusijų dalies. Dabar pasikeisime vietomis prezidijume ir prašyčiau FRA, IRO ir Europos tarybos atstovų atvykti pas mus ir žimti vietas prezidiume. Eh, till eh, Bauer att hon får vara ordförande. No, it is the next one, because it didn't work. No, she can be it now. Yeah. The problem is that we are running out of yeah. time, so yeah. yeah.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 that it is uh, liberal. No. Yeah, yeah, I know, I know, no, no, no. Will she share? No. Thank you very much. We proceed to the second panel to, uh, to the import. Ačiū labai, teškime mūsų diskusijas, pradėkime antrąją dalį apie informacijos rinkimo bei stebėsenos, e, kovos su priekybos žmonėmis politikos ir prevencijos svarbą. Iš karto suteiksiu žodį ES pagrindinių teisų agentūros e, atstovų Joanis Dimitrokopos. Ačiū už tai, kad pakvietėte mūsų agentūrą prisidėti prie šio svarbaus seminaro rengimo. Mūsų agentūros pagrindinis tikslas yra padėti institucijoms ir valstybėms narėms uh, uh, užtikrinant pagrindinių teisų apsaugą, kovojant su uh, prekyba žmonėmis ir su žmogaus teisų pažeidimais. Agentūra pradėjo savo veiklą būtent atlikdama atitinkamus tyrimus prekybo žmonėmis srityje, nustatydama tam tikrus uh, kriterijus, pagal kurios būtų galima e, geriausiai rinkti ES lygmenį atitinkamus duomenys. Kalbant apie prekybą žmonėmis, mes e, stengiamės daugiausiai dėmesio skirti aukų identifikavimui, jų apsaugai, e, nusikaltelių persekiojimui. Mūsų agentūra pastarųjų metų Liepos mėnesį parengė atitinkamą ataskaitą dėl prekybos žmonėmis situacijos Europos Sąjungoje. Jūs galite su jais susipažinti. Leisite pristatyti keletą rezultatų dėl aukų identifikavimo. Suremėsi duomenų rinkimo mechanizmu, kuris suremėsi bendra prekybos žmonėmis apibrieštimi. Mūsų tyrimai parodė, kad tik aštuonios valstybės narės turi specifinius duomenų rinkimo mechanizmus, dar trys tokius mechanizmus rengia. Kai kuriuose valstybėse pasienio pareigūnai arba policijos institucijos renka panašaus pobūdžio duomenis dėl vaikų, kurie yra identifikuojami kaip prekybos žmonėmis aukos. <clears throat> Reikia pasakyti, kad čia e, nėra aiškiai atskiriami kai kurie aspektai, pavyzdžiui, neįgalumas arba įvaikinimas kaip 2009 metais pažymėjo Europolas, pagrindinės prekybos žmonėmis formos, pavyzdžiui, išnaudojimas e, nelegaliam darbui nebuvo persekiamas e, Europolo, o tai yra iš esmės e, moderni vergystės forma kai kuriuose valstybėse narėse, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, 2009 e, metų e, <clears throat> nuo e, balandžio iki rugsėjo mėnesio buvo nustatyti 300 maždaug nelegalios prekybos žmonėmis aukų iš kurių dauguma buvo moteris. Airijoje tokių aukų buvo apie šimtas. Toks duomenų rinkimas yra naudingas, pavyzdžiui, varioms socialinėms institucijoms arba kitoms labdaros organizacijoms, kurios dirba šioje srityje buvo nustatyta atlikus tyrimą, kad teisės saugos institucijoms keturiose valstybėse bent jau nėra jie rengiami jokie kursai, kaip kovoti su organizuotu nusikalstumumu. Tyrimai parodė, kad valstybėse narėse taikomi praktiniai metodai smarkiai skiriasi, dažniausiai taikomas geriausių interesų principas remiasi nacionaliniais teisės aktais dėl vaikų apsaugos ir socialinės apsaugos Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Airijoje e, <clears throat> vadovaujamasi precedento teisė. Pat buvo nustatyta, kad didžioji dalis valstybių narių išduoda leidimus gyventi tik tuo atveju, jeigu aukos bendradarbiauja su policija, ta tarpu yra ignoruojama, kad e, kai kuris atvejais aukos dėl joms keliamos e, kylančios grėsmės negali paprasčiausiai bendradarbiauti su teisės saugos institucijomis. Nemažame skaičiuje narių vaikams nebuvo e, išduoti leidimai gyventi, netgi laikini leidimai dėl to, kad buvo nustatyta, jog jie yra prekybos žmonėmis aukos. Buvo nustatyta, kad nuo 2000 iki 2007 metų devyniose valstybėse narėse neegzistavo atitinkama e, leidimų gyventi išdavimo e, sistema. Dėl e, nusikaltelių persekiojimo uh, Kaip jau buvo minėta anksčiau, mūsų tyrimas parodė, kad statistiniai duomenys painojami dėl vaikų priekybos e, su e, kitomis sritimis, pavyzdžiui, įvaikinimu arba prostitucija. Taigi, <clears throat> priekybos vaikais atvejais buvo galima nuo 2000 iki 2007 metų tik keturiose valstybėse narėse rinkti konkretesnius duomenis. Tuo tarpu e, penkiose valstybėse apskritai nebuvo e, priimta e, baudžiamųjų nutarčių šioje srityje. Kai kuriais atvejais areštuoti asmenys toliau buvo paleidžiami ir nebepersiekėjami. Jungtinėje karalystėje patys naujausi duomenys parodė, kad 406 asmenys buvo suimti, 67 buvo apkaltinti prekybą žmonėmis ir tik 15 buvo nuteisti per ir, ir gavo bausmes nuo 9 e, mėnesių iki 11 metų. Buvo nustatyta, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai skiriose valstybėse narėse. Dauguma valstybių užtikrina e, galimybę e, teikti civilinius ieškinius aukoms nukentėjusiams nuo prekybos e, žmonėms ir kompensacija yra išmokama tik tai išimtiniais atvejais. Visos valstybės narės taiko įvairias informavimo priemonės tačiau nebūtinai e, galima pastebėti tokių priemonių rezultatų. Veikia įvairios karštos telefono linijos arba interneto svetainės, tačiau e, tik e, nedėlis skaičius valstybių narių yra įrengę karštąją telefono liniją, kurios numeris yra 11600. E, komisija patikė atitinkamą pasiūlymą, kovojant su prekyba žmonėmis ir užtikrinant pagalbą e, prekybo žmonėmis aukoms ir tai yra rimtas žingsnis į priekį, ypatingai septintasis straipsnis. Jį reikia pabrėžti, nes jis ženkliai pagerina dabartinę situaciją. Taip pat formalizuota aukų nebaudimo politika gali padidinti aukų pasitikėjimą pareigūnais ir leisti veiksmingiau kovoti su prekeiviais žmonėmis. Patingai tai galėtų būti taikoma vaik, vaikams, kurie tampa e, prekybo žmonėmis aukomis. Tai svarbus 12 ir 14 pasiūlymo straipsnis, taip pat 10 straipsnis, antrajame straipsnėje kalbama apie e, prekybos, e, nuskosmos prekybos žmonių organais įtraukimą į baudžiamai persekiojimą. Turint omenyje, kad ES po Lisabono sutarties įgaliojimo gavo daugiau įgaliojimų, siūloma direktyva gali pasiekti žymiai rimtesnių e, tikslų, e, apribojant e, prekybą žmonėmis, ypatingai vaikais iš trečiųjų šalių. 2009 metais Europol opta pranešimas pabrėžė, kad ten, kur buvo identifikuotos prekybos vaikais aukos, jos beveik nenorėjo bendradarbiauti su pareigūnais. Mes norime pabrėžti, kad aukos labiau pasitikėtų pareigūnais, e, jeigu būtų užtikrintos, kad gaus bendradarbiaudamos teisę pasilikti atitinkamoje šalyje. Neseniai patvirtintas veiksmų planas komisijos 2010-2014 metams numato dėrybas būtent dėl e, šios galimybės legaliai pasilikti e, šalyje ir e, remiantis mūsų darbo rezultatais ir tyrimais galime pasakyti, kad prekybo žmonėmis problemos susijusios daugiausia su galiojančių teisės aktų tinkamu įgyvendinimu, todėl mes norėtume paraginti komisiją pasinaudoti duomenimis, kurias renka ir teikia pagrindinė teisė agentūra Europos Euro Jūsas Frontexas ir pilietinė visuomenė. Ir taip pat vadovautis rasinės lygybės direktyvos 17 straipsnio, kur e, kalbama apie palyginamosios informacijos e, rinkimą bei būtinybę e, komisijos pranešimuose atsižvelgti į e, suinteresuotų subjektų, taip pat ir mūsų agentūros teikiamą informaciją bei nuomonę. Ačiū, dabar norėčiau suteikti e, žodį Beatė Andrės iš TDO, kad jį pristatytų specialią programą privarti, e, kovai su privartiniu darbu. Visi žinome, kad TDO yra tikrai labai daug padirbėjusi šioje srityje, taigi iš karto ir suteiksiu žodį poniai Andrės.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 Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, ponės ir ponai, man didžiulė garbė dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose, kuriomis bus prisidėta prie naujos ES direktyvos rengimo kovai su mm, priekyba žmonėmis ir jos prevencijai. TDO vardu aš norėčiau padėkoti organizatoriam šio seminaro ir pranešėjam už galimybę pasidalyti TDO mintimis apie šią būsimą direktyvą. Mm, ypač manęs paprašyta pakalbėti kalbėti apie informacijos surinkimą, prevenciją, stebėjimą kovos su priekyba žmonėmis politikos. Visų pirma, norėčiau pasidalyti mintimis apie šią būsimą direktyvą. TDO sveikina direktyvos projektą ir mes atsiuntėme savo raštą, to rašto kopijas jūs galite rasti aplankose. Iš tikrųjų sveikiname e, TDO vardu valstybės narės Europos parlamentą ir komisiją Mm, siekiančius kovoti su visomis e, priekybos žmonėmis formomis ir e, siekiančius apsaugoti tokių išnaudojimo formų aukas. Nuo pat tarybos sprendimo prieimimo e, visa visi nacionaliniai teisės aktai yra derinami pagal Palermo protokolą, kuriame apibrėžiama priekyba žmonėmis. Todėl um, buvo galima išryškinti ir patraukti atsakomybėn um, dėl prekybos žmonėmis daugiau tokių atvejų nustatyta valstybėse norėse, taip pat ir dėl prekybos žmonėmis e, išnaudojimo darbui atvejais. Tačiau nežiūrint teisės aktų suvienodimą, vis tik mes galvojame, kad per nelik mažai dar yra iš, išaiškintų nusikaltimo palyginti su tai, kiek yra nu, nu, nukentėjusių. TDO mm, paskaičiavo, kad 2005 metais apie 570 tūkstančių. Uh, yra mm, priverstinio darbo aukų išsivyšusiuose ir besivystančiose valstybėse, iš kurių 470 tūkstančių yra mm, parduoti tam priverstiniam darbui. Apie 43 procentai visų priekybos žmonėmis aukų yra išnaudojami mm, e, sekso industrijoje, 57 procentai e, patyrė ekonominį išnaudojimą arba abi rušis. Labai svarbu yra sutelkti pagalbą pagalba moteriams ir vaikams. Dažniausiai, e, aišku, pamirštame tai, kad ir e, vyrai yra parduodami. E, tai dar kol kas nepripažinta šio nusikaltimo forma. Mes galvojame, kad dėl šios busimos direktyvos reikia konkrečiai galvoti ir apie minim, minimales taisyklės dėl baudžiamųjų sankcijų nusikaltimo išaiškinimo, ypač įtraukiant elgetavimą kaip priverstinio e, darbo išnaudojimo formą pagal TDO konvenciją nr. 29.2. Labai svarbu, kad būtų jungiama e, nukentėjusių apsauga ir kompensavimo mechanizmai. Trečia direktyva yra siūloma įsteigti nacionalinius pranešėjus kaip, po, to, kaip mechanizmą, kuris leis leistų užtikrinti atsiskaitimo funkciją, stebėjimo funkciją, kad būtų galima prioritetą skirti būtent priekybos žmonėmis nusikaltimo išaiškinimui. Norėčiau savo pasisakymo antroje dalyje ypatingą dėmesį skirti mm, priverstinio darbo apibūdinimui, e, darbo e, inspekcijų e, duomenų surinkimo prevencijos klausimams. Nežiūrint to, kad visuotinai ratifikuota TDO konvencija numeris 29 dėl priverstinio darbo visose valstybėse narėse, daug teisės aktų leidėjų vis dar nesupranta, kas yra į priverstinis darbas, kas tai yra žemė žemiau nei reikiamo standarto esamos darbo sąlygos, kas tai yra išnaudojimas darbe. Labai dažnai yra perkeliama Palermo protokolo um, apibrėžimas, kaip kad uh, direktyvoje jeigu teisės aktuose nėra aiškios skiriamosios linijos tarp priversnio darbo ir darbo, kuris yra atliekama žemesnėmis nei um, nustatytos darbo sąlygos, tai tuomet teisės auga. Mm, turi toliau apibrėžinėti to priversnio darbo savoką per precedentų teisę. Ir tai reiškia, kad dažnai bus nepakankamai išaiškinami tokie nusikaltimai. Vis tik tai e, reikalingas labai aiškus apibrėžimas, nes tai turi įtakos ir teisminiams procesams, paskui ir duomenų surinkimui bei prevenciniam darbui. Dabar aš kalbėčiau apie aštuntą straipsnį, mes jį labai sveikiname. Čia yra kalbama apie tyrimą, persekiojimą ir e, nukentėjimą nukentėjusiųjų pareiškimus ar liudijimus. Labai svarbu yra tas atvejis, kad labai dažnai nu, tariami nukentėjusiai yra patiria didžiulį spaudimą, kad atsijimtų savo kaltinimus. Jie nedrįsta savo išnaudotojų patraukti atsakomybėm prieš juos rašyti pareiškimus. Taigi TDO nori pabrėžti ši, čia mm, darbo inspekcijų vaidmenį. Kai kuriuose valstybėse narėse yra išnaudojimo atvejai nepatenka į um, seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimą. Kai kur nėra uh, tokių galimybių, kaip kad pavyzdžiui, uh, tarkim, kaip priešingai nei policija, darbo inspekcijos neturi galimybės patekti į darbo vietą be įkratos orderio. Taigi labai svarbu būtų pabrėžti, kad um, darbo in, inspekcijos vis tik tai vaidina labai svarbu prevencinį um, vaidmenį. Ir jeigu būtų patvirtintos tos nuostatos, nuostatos dėl darbo namuose, tai irgi patektų į, į TDO savoką. Norime taip pat pabrėžti, kad pagrindinis darbo inspekcijų darbas yra būtent kovoti su pažeidimais, o ne įgyveninti imigracinius įstatymus. Uh, tam, kad būtų galima apginti darbuotojus nuo galimų išnaudojimo atvejų. Pabaigai, darbo inspekcijos yra labai svarbios ne vien tik tai priekybos žmonėmis prevencijai, bet taip pat labai svarbios ir iš, išaiškinant išnaudojimo atvejus ir užtikrinant tinkamus darbo standartus ten, kur tie standartai dar menkai yra mm, į, įtvirtinti. Naujoje direktyvoje yra taip pat kalbama apie nacionalinių pranešėjų arba, arba kažkokio lygiai verčio šio mechanizmo įdėgymą. Patirtis parodė, kad nepriklausomas mechanizmas yra labai svarbus, kad jis nesu, nebūtų susijęs su kažkokia konkrečia ministerija, kad tikrai būtų galima stebėti visas priekybos žmonėmis formas ir rinkti visą informaciją. Taigi labai svarbu yra apibriežti šiuo atveju nukentėjusiojo savoką. Čia aš kalbėčiau jau apie tą teisinę bazę, kurią minėjau. Direktyvoje uh, turi būti, yra nuostata, kad tai yra asmuo, kuria e, teikiama pagalba, kai tik tai e, yra kažkokiu tai e, bruožų, yra kažkokių tai ženklų, kad tai yra priekyba žmonėmis auka. Tačiau labai svarbu galvoti, ką tai reiškia tie bruožai ar, ar savybės ar ženklai. Ir čia TDO draugė su Europos komisija siūlytų naudoti tokius indikatorius, kurie yra paremti Delfi metodika. Čia yra atlikti atitinkami tyrimai pagal atitinkamus modelius per namų ūkių apklausas, yra atitinkamai pilotiniai projektai atlikti ir pagal pirminius rezultatus matoma, kad apie 5 procentai apklaustų asmenų e, yra iš, iš grįžusių migrantų darbuotojų buvo būtent priversiniam darbui parduoti. Tik galbūt tai yra nedidelis skaičius 5 procentai, tačiau jeigu paskaičiuotumėm, kiek tai yra nuo bendro gyventojų skaičiaus, tai yra milžiniškas skaičius. Ir šie tyrimai jau rodo, kad tik nedidelė dalis e, asmenų, kurie nukenčia nuo priekybos žmonėmis, yra išryškinami ir gauna pagalbą. Delfi rodikliai taip pat gali būti panaudoti um, atrenkant, uh, stebint, kur yra būtent tie priekybo žmonėmis atvejai, kad jie būtų įtraukti į nacionalinės duomenų bazės. Taigi dešimtas straipsnis yra labai svarbus, kad būtų nacionalinės procedūros ir struktūros, kurios leistų išryškinti, kas, kurie yra nukentėjusiai, kad būtų galima surinkti duomenis apie atitinkamas tendencijas ir apie tai, kokie, kokias tai yra grupės nusikaltelių ir nukentėjusiųjų. Ir norėčiau dar pasidaryti keliomis mintimis apie prevenciją. TDO galvoja, kad labai svarbu, jog valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių atgrasinti paklausą, kuris skatina imtis išnaudojimo įvairių formų ir priekybo žmonėmis. Čia siektume nuoseklumo tarp siūlomos direktyvos ir užimtumo įsta, darbo įstatymų, taip pat ir teisės aktų dėl sutartinio darbo samdymo, kaip kad yra numatyta S plane dėl geriausios paž... praktikos standartų ir procedūrų kovai su priekyba žmonėmis ir jos prevencijai. TDO manimų čia yra labai svarbus vaidmuo tenkantis įdarbinimo agentūrams. Taigi mes skatintumėm taip pat valstybės narės pritaikyti ir prevencinės programas, kurios būtų skirtos konkrečiai, e, konkrečioms lytims, kai tai yra e, pagal, pagal lytį e, orientuotos programos, būtent ypatingai dėmesį skiriant pažeidžiamai grupiai, tai yra moteriams migruojančiams darbuotojams, kad jas būtų galima apsaugoti nuo išnaudojimo naudojimo. Tačiau lygiai taip pat reikia pripažinti, kad ir vyrai būna priekybo žmonėmis aukos. Reikia atitinkamai koreguoti e, prevencinės ir um, kovos su priekybo žmonėmis priemonės, jei tai reikalinga. Socialiniai partneriai taip pat vadina labai svarbu vaidmenį, bendradarbiaudami su teisės saugos tarnybomis. Ir pabaigai, tai bus mano paskutinis komentaras, e, pirmininkė TDO džiaugiasi, kad direktyvos projekte yra ypatingas dėmesys skirtas žmogaus teisų teisių e, klausimui, ypač minint ES pagrindinių teisių hartiją. Aš čia norėčiau paminėti konkrečius straipsnius dėl e, steigimosi asociacijos, būrimosi asociacijos teisės, dėl nediskriminavimo, dėl vaiko teisių, dėl e, laisvo paslaugų teikimo, teikimo kaip paminėta ašinamajame memorandume. Labai svarbu būtent, kad veiksmai būtų paremti, veiksmais būtų paremta kova su priekybą žmonėmis, kad būtų atsižvelgiama į pagrindinę žmogaus teises, kad tai būtų tvarus ir efektyvus um, procesas. Dėkuoju iš jūsų išsame informaciją ir labai tikiuosi, kad uh, galėsime išgirsti vertimų, kokio masto yra prekybė žmonėmis šiais tikslais. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Lydijai ECR. Ji yra Europos tarybos e, prekybos žmonėmis pakomitečio atstovė. Dėkoju, ponė pranešėja. Dėkoju už kvietimą. E, Europos tarybos atstovams. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir dėl to, kad šiandieną prezidime yra žmonių iš tokių skirtingų sričių. Bandysiu sureaguoti ir paminėti keletą tų aspektų, kurie kol kas dar nebuvo iškelti. Na, ankstesnės diskusijos mane labai įkvėpė. Buvo minėta, kad prekyba žmonėmis, ypač prekyba moterimis, atrodo tarsi nėra traktuojama kaip prioritetinės rytis. Mes esame visi politikai ir todėl manau, kad e, turėtume mm, nepamiršti to, kas šiandien pasakyta ir pagalvoti, ką galima būtų nuveikti, kad tai taptų prioritetinis ryptizmi, kai tai buvo padaryta ir priekybos narkotikais atveju. Mano manimu, yra daug svarbiau kovoti su priekyba žmonėmis, negu priekyba, kad ir kokios tai bebūtų prekimės. Aš šis Aš esu atsto, e, Europos tarybos parlamentinės asamblės atstovė. Na, Europos Sąjunga ir Europos taryba yra pasirašysi protokolą e, dėl e, sustiprinto bendradarbiavimo tarp abiejų mūsų asamblėjų ir aš manau, kad reikėtų vadovauti šio protokolu, nes tikrai būtinas bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų, ypač turint galvoje apie patirtį tiek jūsų, tiek mūsų sukaupta šis rytyje. Parlamentinė asamblėje prie Europos tarybos dirbo nuo 90 metų ir pirmąją ataskaitą rengiau dėl prostitucijos ir priversinės prostitucijos Europos tarybos parlamentinė asamblėje. Jau daugybę metų skiria dėmesio šiai žmogaus pirkybos žmonėmis sričiai. Dar 97 metais buvo parengta konvencija skirta šiam klausimui. Na ir aukščiausio lygio susitikimo metu e, Varšoje 2005 metais ši konvencija buvo oficialiai patvirtinta. Tai yra pirmasis toks europinis teisės aktas skirtas kovoje su priekyba žmonėmis ir Europos tarybos parlamentarinė asamblėja labai didžiuojasi tuo, tai savotiškai mūsų kūdikis. Aišku, nesididžiuojam, mes, na taip, aišku, mes davėme postumį šiai konvencijai, bet didžiuojamės dar ir tuo, kad moterų teisų komitetas pirmas iki dalyvavo rengiant tokio susitarimo formuluotės. 2008 m. vasario 1 d. ši konvencija įsigaliojo. 28 Europos valstybės narės, tarp jų 18 Europos valstybių narių, E, likščiol ratifikavo šią konvenciją, na, kitos kol kas jie tik pasirašysi, o viena šalis tikriausiai pati žino, kuri čia turima galvoje, nei pasirašė, nei ratifikavo šią konvenciją. Aš manau, kad reikia to aiškintis iš šios dalykus. Europos tarybos konvencija, kuri, mano nuostabai, visai nebuvo čia paminėta, yra labai tinkama priemonė kovai su prekyba žmonėmis. Ne vien tik tais todėl, kad ji remiasi žmogus teisėmis, tai yra pirmasis prioritetas yra aukų apsauga, o ne nusikaltusi persekimas, bet dar ir todėl, kad yra kontrolės organas, kuriame dirba ekspertai. Ir jų žiniomis, patirtimi iš tikrųjų reikėtų pasinaudoti. Šis kontrolės organas susideda iš tarptautinių lygių pripažintų ekspertų. Ir aš manau, kad jų nepriklausoma kontrolė ir užtikrina šios konvencijos sėkmę. Na, direktyvoje bus numatytas kontrolės mechanizmas. Taigi tikiuosi, kad atitinkama kontrolė ir priežiūra vykdys abi institucijos. Nes e, aš manau, kad tai veiklos derinimo klausimas. Tai būtų nuoseklu. Nebūtų manoma paaiškinti rinkėjams, kodėl dviejose institucijose siekiama to paties tikslo ir kodėl uh, siekiant to paties tikslo nenumatytas bendras kontrolės organas. Taigi, paminėsiu tris prioritetus prevencija, aukų apsauga bei nusikaltelių persekimas. Kai kalbu apie aukų apsaugą, tai turiu galvoje visų aukų, tai yra moterų, vaikų ar vyrų apsauga, nepriklausomai nuo to, kokio išnaudojimo mm, formos aukomis jie tapo, tai yra seksualinio e, išnaudojimo, priverstinio darbo ir taip toliau aukomis. Šiandieną buvo paminėta daug formų, pavyzdžiui, priverstinis įsivaikinimas arba priverstinis e, organų donoravimas. Konvencijas skiriamas dėmesys tiek nacionalinio, tiek ir traptautinio pobūdžio klausimams. Todėl e, kolegoms iš Europol ir Eurojusto norėčiau pasakyti štai ką. Na, prekyba žmonėmis uh, kaip tokia nebūtinai yra tarp valstybinio pobūdžio ir tai pripažinta konvencijoje. Ir vaikų, e, atsiprašau, aukų apsauga yra žmogaus teisų apsaugos klausimas. Taigi reikia numatyti bent jau 30 dienų laikotarpę skirtą aukoms. Ir čia ypač kreipiuosi į kolegas Europos parlamente. Europos tarybe, taryboje buvo labai sunku pasiekti, kad būtų patvirtintas šis laikotarpis, nes e, nei viena valstybė narė nenorėjo suteikti tokio ilgo pamastymų laiko aukoms. Tačiau aukoms iš tikrųjų reikia pamastymų laiko tam, kad jos galėtų nuspręsti, ar nori bendradarbiauti ne su teisėtvarkos ir teisės saugos institucijomis. Buvo minėtas atitinkamas laikotarpis šios diskusijos metu. Na, iš tikrųjų, aukoms reikalingas laikas viskam pasversti ir apsvarstyti. Mm, bet buvo kelti ir kiti klausimai, patirtos žalios atlyginimas, gražinimas į kilmės šalį ir taip toliau. Tai, kaip jau minėjo viena ir prieš mane pasisakysiu kalbėtoju, čia, manau, reikia daryti skirtumą priklausomai nuo to, ar auka yra priverstinio darbo ar priverstinio seksualinio išnaudojimo auka. Aš manau, kad čia reikia elgtis jautriai ir diferencijuoti. Ir beje, ne, Europos tarybos nepriklausomų ekspertų mechanizmas jau buvo panaudotas tyrimą atlikti. Šiuo metu šiame tyrimė priežiūroje ir dalyvauja 10 valstybių narių - Austrija, Vokietija, Rumunija, Kipras ir kitos šalis, bet to Moldavija, Gruzija ir taip toliau. 2011 metais turėtų būti parengta ataskaita. Metų pradžioje tai bus padaryta. ir Belgija ketina surenkti atitinkamą seminarą skirtą šiai temai, tai tiesą sakant, jau bus tos ataskaitos rezultatai paviešinti. Na, dabar noriu apeliuoti į tas šalis, kurios dar neratifikavo konvencijos, padaryti tai, o taip pat kreipiuosi į tą šalį, kuri nei ratifikavo, nei pasirašė, tai kuo greičiau padaryti tam, kad e, ši konvencija iš tikrųjų duotų naudos. O tam pasiekti mums reikalingas suderintas visų valstybių narys. Na, kaip jau minėjau, E, džiaugiuosi būsimų seminarų, kurį ketina surenkti Belgija savo pirmininkamo metu, jis turėtų įvykti spalio mėnesį. Ir dar sėki pareginčiau visus mus ginti aukas, tai yra ne vien tik tais dėl pačių aukų interesų, bet ir tam, kad mūsų taikomas priemonės būtų nuoseklius. Nes tokiu būdu savo rinkėjams galėsime geriau e, paaiškinti, kokių bendrų interesų siekime ir kaip. Dėkoju už labai įdomų pasisakymą. Dėkoju ir štai, kad nurodėte, jog būtina uh, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp europinių institucijų. Na kągi, nelabai maloni tema, kadangi laiko stingo. Todėl mm, bendra pirmininkai nusprendė bendras diskusijas surenkti visų pasisakymų pabaigoje. Mes pasisakėme, pasižymėjome tuos narius, kurie norėtų pasisakyti. Ir dabar prašysiu mūsų puikių kalbėtojų neišėti iš salės, pasilikti su mumis. O kolegų paprašysiu šiek tiek daugiau kontrybės Nes, kaip matote, mūsų svečiai iš skirtingų sričių, dirbantis ties šią temą, ir jie puikūs ekspertai daug išmano ir tikrai būtų gaila, jeigu mes neturėtume galimybės klausyti jų žodžius. Na ir dabar paprašysiu kito kalbėtojo iš tarptautinės organizacijos e, Save the Children Alliance, išgelbėti vaikus alijansas, e, iš UNICEF, UNIFEM, tai yra Fadel Novak Irons ir taip pat Mats Paulson iš Švedijos policijos. Dėkoju Jums. ribų. Dėkoju, manau, kad jūsų e, tikslai planai e, šiandieną e, yra ambicingi, nes temų šiandieną apriepiama daug. Šiandien po pietų, bet tikrai labai įdomių pasisakymų šiandieną išgirdau. Kadangi mes turime kalbėtojus, tai paprašysiu pasisakyti, o po to vyks bendros diskusijos. Taigi pirmiausia, Rebeko Donel, e, politinė patarėja e, prieglašų tikimo klausimais, migracijos ir priekybos vaikais klausimais. E, ji Prašau, dėkoju, dėkoju už kvietimą dalyvauti šios dienos seminare. Informacija išgelbėti vaikus dalyvauja politinėje veikloje tiek ES, tiek ir nacionalių lygių. Mes atliek, vykdome programas, atliekame tyrimą. Taigi, kaip jau minėjau, mes e, skir... virdame programas ir tyrimus skirtus prikybė veikomis, tai darome tiek ES, tiek ir visame pasaulyje. Ir Briuselėje mes dirba, dirb, bendradavėme darboje grupėje skirtai demokratijai ir kovai su, um, uh, skirtai su vaikų, vaikų klausimas sprendimai. Uh, Taigi tai yra nevyriausybinė organizacija ir ji norėtų pasisakyti dėl siūlomos direktyvos. Tai būtų bendra reakcija į pasiūlymą. Na, pirmiausia, siūlau susitelkti į pagrindinius klausimus kurie yra reikalingi, teikiant pagalbą asmenims tapusiems prekybos žmonėmis aukomis. Na ir pažvelkime, kaip šie klausimai atitinka ES politiką. Na, kai kalbame apie prekybą as, žmonėmis, tai reiškia, kad jie yra pervežimi, jie gali būti apgaulės keliu, prievarstiniai ir taip toliau pervežimi, jie gali būti skirti seksualiniai išnaudojimui, elgetavimui ar darbui. Taigi prekyba žmonėmis yra žmogaus teisų uh, pažeidimas ir e, ypač vaikų atveju tai yra sunkus pažeidimas. Taigi mes čia turime kalbėti ne, ne vien tik tais apie kovą su prekyba žmonėmis, bet ir apie vaik, aukų apsaugą bei pagalbą jiems. Taigi norėčiau paaiškinti, ką reiškia pagalba ir parama aukoms įskaitant fiz, fiz, sus, fizinę, psichologinę pagalbą bei socialinės integracijos klausimą. Trys esminiai dalykai. Pirmiausia, tai galimybė gauti prieigą ir pagalbą. Tai turi būti pripažinta kaip teisė savaime ir ji neturėtų būti priklausyti nuo to asmens noro bendradarbiauti baudžiamojoje byloje. Na ir galimybės dal... būti teisme. Antra, galimybė gauti pagalbą ir e, paramą turėtų būti prieinama visoms žm prekybos žmonėmis aukomis, nepriklausomai ar jie būtų e, iš ES kaiminių ar trečiųjų šalių ir nepriklausomai jų, nuo jų statuso. Ypač vaikams reikia pagalbos, nes Ir nes e, tai turi, tie vaikai turėtų būti įtraukti į bendrą vaikų apsaugos sistemą ir būti pripažintos ir jų vaikų teisės. Taigi pagrindinės rekomendacijos parlamentai būtų štai kokios. Kaip jau minėjau, taigi e, siūloma direktyva yra labai svarbus žingsnis į priekį, lyginant su 2002 metų pagrindų sprendimu. Ten susilkėme ne vien tik kovas už priekybą žmonėmis, taip pat ir su prevencija, o taip pat ir tokių aukų teisų apsauga. Labai svarbu, kad e, pasiūlyme valstybės narės raginamas užtikrinti, kad teikiama pagalba nepriklausytų nuo aukos e, sutikimo būti liudininku. Tai iš tikrųjų yra pažanga, kuri leis ES įstatymus suderinti su tarptautiniais įstatymais. Tačiau nelabai aišku yra štai kas. Ar tos aukos iš trečiųjų šalių uh, turės teisę gauti pagalbą pagal sistemą numatytą direktyvoje. Na ir ten numatyta, kad e, e, bus sprendžiamas aukų buvimo šalyje teisės klausimas, kaip tai buvo padaryta 2004 metų. Gražinimo direktyvai valstybės narys raginamas deportuoti nelegaliai esančius trečiųjų šalių asmenys ir ten numatytos išimtis prekybos žmonėmis aukoms. Ir tai reiškia, kad nacionalinė nepriklausomai nuo to, ar tos aukos gavo pagalbą ar ne, jie gali būti deportuoti. 2004 ketvirtų metų direktyvoje numatyti trumpalaikiai leidimai būti šalyje, tik tai tuo atveju, jeigu aukos bendradarbiavo baudžiamosiose bylose. Na ir 2004 metų direktyva gal bus ir peržiūrėta prieis laikui, tačiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir tai reiškia, kad galima pasirinkti labiau integruotą požiūrį aukų apsaugą, todėl mes raginame parlamentą pagalvoti, ar nereikėtų į šį siūlymą, pasiūlymą bent jau traukti pripažinimą, kad aukos turi susilaikyti susilaukti pagalbos ir paramos, kad tai yra e, jų teisinė priklausomai nuo jų teisinio migracijos statuso. Na, aišku, gali būti politikos sprendimų, kurie atsilieps e, prekybais žmonėmis, tačiau gali būti, kad yra spragų. Ir jeigu norime, kad ši direktyva būtų išsami, tai reikia e, joje numatyti principus, kurie leistų dirbti aukų teisės. Na ir, pavyzdžiui, reikėtų išvelgti aukų padėtį, tai yra tai, kad, tai yra, tai yra, kad jie yra trečių šalių piliečiai ir kad jie yra vaikai. O kai dėl vaikų, tai pasiūlymas yra aiškus, valstybės narys raginamas užtikrinti, kad būtų imamasi konkrečių specifinių veiksmų paramai vaikams takusiems aukomis e, suteikti. Mes rekomenduojame, kad direktyvai būtų pripažinta, jog ši specifinė pagalba turėtų būti įtraukta į platesnę nacionalinį vaikų apsaugos sistemą. Ką tai reiškia? Paprastai ta vaiko apsaugos sistema susideda iš įvairių komponentų, kurie turi būti koordinuojami ir turėtų būti užskirti saugios aplinkos vaikų užtikrinimu. Taigi direktyvoje turėtų būti numatyta, kad turėtų būti skiriamos specifinės priemonės vaikų apsaugai ir jos turėtų būti derinamas su vaikų apsaugos tarnybomis ir turėtų būti integruotos į nacionalinės vaikų apsaugos sistemas. Tai reiškia, kad vaikai tapo aukomis pirmiausia turėtų būti traktuomi kaip vaikai ir jie turėtų teisės pagal nacionalinius teisės aktus. Na ir tai turėtų būti vienas iš valstybių narių įsipareigojimus. Tai labai svarbu galvojant apie trečiųjų šalių piliečius vaikus. Ypač tai svarbu ir algetavimo atveju, nes tais atvejais gali būti labai sudėtinga nuspręsti, ar tie vaikai tapo prekybos žmonėms aukomis ir kaip spręsti jų atvejus. Kai dėl nelydimų nepilnamečių, kai vaikai yra atskiriami nuo savo šalių, tai aišku gali būti interesų konfliktas ir tuo atveju turi būti skirimas specialius atstovas. Tačiau kol kas nėra apibriešta šio specialus atstovo kvalifikacija. Mes siūlome e, numatyti E, spe, kvalifikuotą, specializuotą globėją, kuris būtų skiriamas nepriklo, nelydimiems vaikams ir jiems tektų tai ypatingas vaidmuo. Taryba ir parlamentas turėtų numatyti nuostatų dėl globėjų panašiai kaip ir e, pasiūlyme dėl e, prieglupščio teikimo procedūros peržiūros. Taip pat reikėtų peržiūrėti bendras nuostatas dėl nelydimų vaikų teisų uh, E, tai būtų horizontali priemonė ir ji leistų ne vien tik tais uh, nustatant tokius vaikus ir užtikrinančių teisės, taip pat tai būtų priemonė, kuri užkirstų kelią prekybai tokiais vaikais. Prevencija yra geriau negu tyrimas. Praeitą savaitę komisija buvo pareginta įvertinti, ar Europos teisės aktai užtikrina pakankamą apsaugą bei standartus priimant ir globojant tokius nelitimus vaikus, nepriklausomai nuo to, ar jie prašo prieglapščio, yra legalus migrantai, ar tapę prekybos. Ar tapę prekybos žmonėmis aukomis. Taigi parlamentas turėtų rimtai ir pagalvoti, ar būtina e, numatyti naują išsame priemonę. E, nes mes neturėtume pamiršti, kad iš tikrųjų yra spragų užtikrinant vaikų iš trečiųjų šalių apsaugą. Siūloma direktyva neužtikrins saugiklių, kurie priverstų užtikrinti, jog tie vaikai nebus gražinami į šalis, kurie vėl pateks į nusikaltėlių rankas. Taigi šiuo atveju nuostatos nėra pakankamai specifiškus. Taigi mes turime nepamiršti, kad kai kurios šalis yra numačiusios kilmės šalyje įsteigti centrus, į kuriuos galima būtų uh, e, siūsti tuos šeimos narių nelimus vaikus, netgi ir tokiose šalyse kaip Afganistane, kuriuose labai sudėtinga užtikrinti vaikų apsaugos sistemą. Taigi kokios bus garantijos, kad tie vaikai ne, vėl netaps prekybos žmonėmis aukomis. Taigi galbūt parlamentas galėtų pasirūpinti, kad būtų daugiau saugiklių garantijų ir ši direktyva būtų tik tais pirmas žingsnis žengiant šiuo keliu. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad e, šios e, dienos seminare buvo pasakyta daug rekomendacijų, pavyzdžiui, E, ankstyvas prekybos žmonėmis aukos identifikavimas, valstybės narės turėtų e, nustatyti atitinkamos identifikavimo mechanizmus, apie tai buvo kalbėta šiandieną, kaip nurodė TDO. Demti indikatoriai yra labai sveikus, mes juos naudojame, o dėl nepersikėjimo e, ir aukoms baudžiamosios atsakybybės netaikymo tai būtų gerai, jeigu septintas straipsnis būtų pakeistas, kad valstybės narės būtų įpareigotos nepersakyti tokių minių, o dėl e, kompensacijų aukoms, tai mes siūlome peržiūrėti nuostatas ar peržiūrėti nuostatas dėl nusikaltimo aukų. Ir labai svarbu, kad vaikai gautų teisinį atstovavimą ir apsaugą ir per baudžiamasis procedūras jie gautų kompensaciją nes tai ne visuomet įmanoma. Taigi, apibendrant galiu pasakyti, jog raginame Europos parlamentą e, palaikyti komisijos pasiūlymą, o taip pat raginame parlamentą e, toliau tobulinti tekstą. Ačiū. Thank, thank you very much. And now I would like to ask for the... Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti ponę Fadėl Novakairons e, UNHCR atstovė pasisakyti. Ačiū. Pana pirmininkė, ponios ir ponai, man tenka garbė šiandien pristatyti šešių jungtinių tautų agentūrų UNHCR, UNICEF, OSCHR, UNIFEM, UNODC ir ILO e, poziciją. Mes bendradarbiavome kartu kad sudarintume savo pozicijas dėl Europos komisijos pasiūlymo priimti direktyvą kovai su prekyba žmonėmis. Mūsų jungtinis e, bendras laiškas atspindi agentūrų e, atitinkamas pozicijas dėl prekybos žmonėmis žmonėmis, taip pat pateikia atitinkamas rekomendacijas, mes tikimės, kad jos bus, ir, ir, kad jos bus naudingos jūsų darbe ir šia, šia, su šio laišku galite susipažinti prie šios salės durų, taip pat internete. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie svarbiausius aspektus, kuriuos mes kalbame tame laiške. E, Junktinių tautų agentūros e, vertina e, ES valstybių narių pastangas kovojant su priekyba žmonėmis ir su žmogaus teisų pažeidinėjimu, nes būtent e, po nuo priekybos žmonėmis daugiausiai nukenčia aukos, kuriems reikia apsaugos, todėl mes sveikiname direktyvos nuostatas apsaugoti aukas nei vienoje konferencijoje apie prekybą žmonėmis neapseinama be raginimų pasirinkti holistinį požiūrį, užtikrinant prevenciją, persekiojimą ir apsaugą. Ši direktyva turėtų įtvirtinti holistinį požiūrį ir užtikrinti atitinkamą kontrolę. Aš po to dar grįšiu prie kontrolės klausimo. Tačiau kalbant apie žmogaus teisų požiūrį, prieš kelias dienas jungtintų tautų specialusis įgaliotinis dėl kovos su prekybo žmonėmis Ezeilo priminė, kad <clears throat> bet kokia kova su e, žmonių prekyba turėtų remtis e, žmogaus teisėmis. Tačiau nepasant to, pasiūlymas, kuris yra teikiamas, numato tik tai ribotas e, apsaugos priemonės, tik tuo atveju, kuomet yra vykdomas tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas, nepaisant to, kad e, skelbiamas tikslas yra visų prekybos žmonėmis aukų e, apsauga. Mes tikimės, kad parlamentas ir taryba e, panaikins šios apribojimus, kurie yra numatyti dėl aukų apsaugos direktyvoje. Patingai mes ma manome, kad būtina pabrėžti ir užtikrinti šiame tekste pagrindinį principą negražinti į kilmės šalį asmenų, kuriems ten grįžtų pavojus, ne tik remiantis 51 metų pabėgėlių konvenciją, tačiau taip pat ir ES pagrindinių teisų hartiją bei kitomis svarbiomis sutartimis noriu kreipti dėmesį į 19 ES hartijos straipsnį, kuriame kalbama apie asmenų apsaugą, kuomet yra perkeliami iš vienos vietos į kitą arba deportuojami arba išduodami trečiosiamis asmenims. Būtent čia yra taikomas tas e, apsaugos principas, negražinimo principas, grėsint pavojui, privalome užtikrinti, kad, nie, privaloma užtikrinti, kad niekas nebūtų gražintas, jeigu kilmės šalį, jeigu jam grėstų baudžiamasis perškimas arba kita grėsmė. Reikia atkreipti dėmesį, kad ši direktyva turėtų e, jos nuostatos neprieštarauti 51 metų pabėgėlių konvencijai. Prekybos žmonėmis aukų poreikių įvertinimas, apsaugos poreikių taip pat <clears throat> užtikrintų geresnės jų apsaugos galimybę. Laisvanoriška repatriacija būtų viena iš problemos sprendimo būdų, tačiau tik viena. Pabėgėlių statuso suteikimas pagal 15 ES atinkamos direktyvos straipsnį e, leistų e, atsižvelgti į kai kurių prekybos žmonėmis aukų poreikius ir problemas. Europos Sąjungos ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis e, siūlo valstybėms narėms numatyti atitinkamus nacionalinius mechanizmus ir sistemas, siekiant geriau teikti paramą priekybų žmonėmis aukoms. Apie tai kalbama dešimtajame straipsnėje. E, UNHCR agentūra atkreipė dėmesį į tai, kad būtinos papildomos priemonės nustatant prekybos žmonėmis aukas. Ir e, mes 2009 spalį pabrėžėme e, nemažai spragų, atkreipėme dėmesį į nemažai spragų siekiant užtikrinant tarptautinę prekybą žmonėmis aukų apsaugos sistemą, todėl būtina, kad teisės saugos institucijos ir prieglapščio tikimo institucijos geriau tarpusai bendradarbiautų užtikrinant tarptautinę aukų apsaugą. Nacionaliniai mechanizmai e, bus veiksmingi tik tuo atveju, jeigu pareigūnai bus pakankamai apmokomi. Todėl mes e, sveikiname direktyvos 15 straipsnį e, siūlomus mokymus, ypatingai pasienio pareigūnams, e, darbo inspektoriams, teisėjams, socialiniams darbuotojams, medicinos darbuotojams. Taip pat būtina mokyti ir policijos pareigūnus, tačiau vien jų mokymai nėra pakankami, nes prekybos žmonėmis aukos gali būti identifikuojamos labai e, plačiu mastu. Mūsų manimų teisinė teisė gauti teisinę pagalbą yra būtina siekiant praktiškai užtikrinti aukų apsaugą, ypatingai turint omenyje sudėtingas ES procedūras. <clears throat> aukos dažnai e, nesugeba tinkamai paaiškinti, negaudamos teisinių, teisininkų pagalbos savo problemų. Todėl būtina suteikti nemokamą aukščiausio lygio pagalbą priekybos žmonėmis aukoms teisinę pagalbą, kadangi tai galėtų <clears throat> padėti greičiau nustatyti aukas ir užtikrinti jų laisvanorišką dalyvavimą baudžiamuosiuose tyrimuose. Taip pat noriu kreipti dėmesį į septintą straipsnį, kuris kalba apie e, prekybą žmonėmis aukų teisinį nepersekiojimą. Sveikiname šios nuostatas, norime tačiau išreikšti savo susirūpinimą dėl to, kad e, šios nuostatos e, yra pakankamai plačios. Mes norime priminti jums jungtinių tautų pagrindinius principus, kurie teigia, kad prekybos žmonėmis aukos neturėtų būti sulaikomos arba apkaltinamos nelegaliu atvykimu į e, šalį arba įtraukimu į neteisinę veiklą dėl to, kad tie asmenys tapo prekybos žmonėmis aukomis. Šiandien mes reikalaujame privalomo įsipareigojimo netaikyti baudžiamojo persekiojimo tokio pobūdžio asmenims, kurie tapo uh, prieš savo valią priekybos žmonėmis aukomis. Dėl laiko trūkumo nenoriu dabar kalbėti apie teisinę bazę ir nepakankamą nuorodą į septintąjį straipsnį. ES steigimo sutarties, noriu tik tai atkreipti jūsų dėmesį, kad jis tai parašyta mūsų bendrajame jungtinėme laiške, noriu tačiau dar atkreipti dėmesį į tai, kad e, nepakankamai atsižvelgiama į lyčių klausimus direktyvoje, nes pasirinkamos bendros formuluotės, kai tuo tarpu vyrai, moteris, vaikai, berniukai ir mergaitės patiria skirtingą prekybos žmonėmis poveikį. 95 procentams 95 procentai aukų patiria fizinį, e, seksualinį smurtą. Todėl e, būtinai tai atkreipti dėmesį ir mes e, norėtume jūs paraginti atsižvelgti taip pat ir į lyčių aspektus, į labiausiai pažeidžiamas aukas, įtraukiant į direktyvos tekstą <clears throat> pažeidžiamumą lyties pagrindų, ten, kur e, kalbama apie ypatingai pažeidžiamus asmenis ir aukas. Norėčiau, ir e, pratesdama anksčiau kalbėsiu kolegų mintį, pasakyti, kad ES turėtų įdėkti atitinkamas taisyklės, pagal kurias būtų renkami prekybos žmonėmis aukų duomenis, siekiant geriau užtikrinti teikiamą pagalbą joms ir e, pradėti atitinkamas prieglopšio suteikimo procedūras. Mes sveikiname pasiūlymus, kad valstybės narės rinktų atitinkamas ataskaitas ir e, būtų nacionaliniai pareigūnai arba pranešėjai šio klausimu paskiriami tam, kad valstybės narės vadovautųsi bendru nusekliu požiūriu, renkant informaciją ir būtų galima geriau ES lygmenių planuoti veiksmus ir kovoti prieš prekybą žmonėmis, bei teikti tinkamas ataskaitas ES institucijoms. Pone, ponės pirmininkės. <clears throat> Šis pasisakymas nebūtų baigtinis, ne atkreipiant dėmesio į E, priekybą vaikais ir su jie susijusias problemas mes raginame parlamentą ir tarybą svarstyti tolimas, tolesnės vaikų apsaugos priemonės, ar tai būtų e, vaikų tapusių priekybos žmonėmis aukomis e, geresnis integravimas į visuomenę, ar geresnis jų gražinimas savo šeimoms. Taigi e, būtina paremti atitinkamas vaikų apsaugos sistemas jų kilmės šalyse ir aš e, nenoriu e, dar kartą kartoti mūsų rekomendacijos dėl teisinių gairių ir dar kartą baigdama dėkoju už galimybę pasisakyti šiame seminare pirmininkė. Ačiū labai, mes labai apgailestaujame, kad paskutiniai kalbėtojai patiria daugiausiai spaudimo laiko atžvilgių, tačiau man labai svarbu buvo kiekvienam suteikti galimybę pasisakyti. Dabar norėčiau paprašyti Matso Paulsono, kuris yra kovos su prekyba žmonėmis skyriaus inspektorius Švedijos pristatyti mums savo pranešimą. Ačiū labai man tai yra puikia galimybė, dirbant policininkų Švedijoje, papasakoti Jums apie savo darbą. Mes dažnai dirbame naktimis ir būtų neblogai, jeigu Jūs galėtumėte kartu su mumis e, dalyvauti naktiniuose reiduose tam, kad įsitikintumėte, kaip iš tikrųjų praktiškai veikia prekyba žmonėmis. Tai būtų naudinga patirtis visiems, kadangi yra mažai laiko, tai turėsiu šiek tiek pasistengti kalbėti greičiau. Aš jau dešimt metų dirbu šioje srityje. Yra tikrai labai purvinas darbas. Aš lankiausi Kazakstane, Kirgistane, Moldavijoje Pas mus lankėsi kolegos iš Nigerijos, Norvegijos, Italijos, Vokietijos, turėjau galimybę su visais pareigūnais iš, šalių, e, iš visų šių šalių pasikalbėti. Ir po tokių pokalbių susidarome šiek tiek aiškesnį vaizdą, arba bent jau galvojame, kad susidarome apie priekybą žmonėmis. Aš išmokau iš šių susitikimų štai ką. Dažnai iš mano minėtų valstybių vaikai arba jaunos merginos mergaitės yra parduodamos į vakarų valstybės. Ir aš supratau, kad mes negalime taikstytis su žmonių pardavinėjimu vien tik tai tam, kad patenkintume savo seksualinius poreikius išnaudodami tuos vaikus, e, jaunus berniukus arba mergaitės, arba vien tam, kad mums reikia pigios darbo jėgos. Taip pat ir vaikų įvaikinimo e, arba e, įvaikinimo atvejais nemanau, kad nelegalus vaikų įvaikinimas yra toleruotinas dalykas kadangi sistema veikia taip, kad E, vaikai yra tiekiami kaip prekės, o jų dokumentai yra sutvarkomi ir išduodami korumpuotų pareigūnų kilmės šalyse. Gaila, kad turiu sutrumpinti savo pasisakymą, bet kitaip netilpsiu į nustatytą kalbėjimo laiką. Policija siekia dviejų tikslų, kovodama su prekyba žmonėmis. Pirmiausia, siekime identifikuoti nusikaltelius, o antrasis tikslas - suteikti pagalbą aukoms, sudarant joms geresnės gyvenimo sąlygas. Čia mums padeda įvairios savanoriškos e, socialinės rūpybos organizacijos, su kuriomis bendradarbiaujame dėl mūsų veiklos organizavimo. <clears throat> Mes turime apimti daug e, sričių turime e, palaikyti kontaktus tiek su pareigūnais viršuje, tiek su uh, tais, kurie e, naudojasi prekybos žmonėmis aukomis prostitucijos rytyje e, klientai paprasčiausiai naudojasi prostitutėmis ir perka jų paslaugas dėl to, kad e, turi tokį poreikį ir apie tai netgi plačiau neverta kalbėti. Mes neseniai tyrėme e, merginų iš Rusijos ir Nigerijos bylą. Nustatėme jų gyvenamą vietą, galėjome rinkti tinkamus įrodymus, kadangi tos merginos buvo aukos prekybos žmonėmis ir po to jau, kai surinkame pakankamą e, įrodymų kiekį, mes ėmėmės konkrečių veiksmų, po to mes e, susisiekime su socialinėmis tarnybomis, informuojame apie aukų amžių poreikį ir e, e, socialinės tarnybos joms iš anksto jau numato socialinį būstą, kuriame po mūsų operacijos aukos gali saugiai gyventi ir taip mes stengiamės patraukti jas į savo pusę, kad jos bendradarbiautų ir liudytų vėliau teismo procesuose. Mes negalime uždaryti aukų, mes e, jas traktuojame kaip aukas, pirmiausiai apklausome, kuomet yra jos sulaikomos e, policijos nuovadose, išsiaiškiname nu, jų vardus, pavardės, amžių, sąlygas, e, kuriomis jos gyvena, iš kokios šalies atvyko, išaiškiname e, dažniausiai netiesiogiai, kokiais tikslais e, aukos buvo parduotos ar seksualiniam išnaudojimui ir priverstiniam darbui, nes dažniausiai <clears throat> joms yra įkalama į galvą informacija iš nusikaltelių pusės apie tai, ką turi sakyti, jeigu yra sulaikomos policijos. Taigi pirmiausia, mes stengiamės sukurti tokią tarpusavio pasitikėjimo atmosferą, bendraudami su aukomis, suteikiame joms laiko, e, išklaus, stengiamės įsiklausyti e, į jų e, poreikius ir problemas ir užsitarnauti jų pasitikėjimą. Dažniausiai aukos, kaip žinia, yra merginos arba mergaitės ir dažnai mes pavyzdžiui jas nusivežame į zoologijos sodus arba kitas gražias vietas, kur atrakcionų parkus, kur jos um, gali nusifotografuoti, po to um, nusiųsti tas nuotraukas savo šeimoms į kilmės šalis. Išsiaiškiname, kokia yra šeiminė situacija, uh, <clears throat> po to parvežame jas į saugius būstus ir po to sustinkame kitą dieną išgerti kavos, nes mes nekalbame apie tas prostitucijos problemas ir iš tikrųjų tos aukos tikrai nėra kvailos ir užtrunka pakankamai netrumpai, kol e, sugebame užsitarnauti jų pasitikėjimą. Mes stengiamės kalbėti apie visiškai nereikšmingus dalykus. Pavyzdžiui, jeigu vienas koks nors kolega iš mūsų yra lankęsis Rusijoje anksčiau, tai mes pradėjome kalbėti apie Rusiją, E, parodome nuotraukas iš tų vietų, kurias mes aplankėme ir taip pamažu, kuomet jau pastebime, kad jos pradeda šypsotis, e, galime kalbėti apie tą atsirandantį e, pasitikėjimą iš jų pusės. Galima kalbėti apie tai, kad visa ši kova su priekeiviai žmonėmis yra beviltiška. Aš taip nemanau, nes mes ištirėme tikrai nemažą skaičių atvejų Reikia taip pat paminėti ir seksualinių paslaugų paklausą, apie kurią anksčiau buvo kalbėta. Göteburgė buvo tyrima byla 18 mergaičių iš Rusijos, kurios buvo parduotos. Klientai skambino e, viešnamio savininkė, kuri buvo rusė ir blogai kalbėjo švediškai, kadangi nelabai gerai kalbėjo švediškai, tai buvo e, išsiaiškinta tik tai, kad yra naujų mergaičių ir e, kaip, kaip pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis, kiek tai kainuoja, kokioje vietoje jas galima paimti ir, ir ką su jomis galima daryti. Iš tikrųjų, tie asmenys e, klientai, naudojantis prostitučių paslaugomis, puikiai supranta, kad e, jie perka e, prekybos žmonėmis aukų teikiamas seksualinės paslaugos. Tačiau mums tokio pobūdžio telefoniniai pokalbiai yra svarbus įrodymas tolesnėme tyrimė, nes klientai nelabai turi ką prarasti, paprasčiausiai prisipažindami, kad uh, E, naudojusi ir pirko tokias seksualinės e, paslaugas. E, jeigu dar duosite man minutę laiko, tai dar vieną klausimą norėsiu aptarti. Tai yra riboto galiojimo leidimas pasilikti šalyje. Įprasta tvarka leidimai išduodami pusiai metų, taigi gali, aukos gali teisėtai. Tai pasilikti Švedijoje šešis mėnesius, gauna įvairias medicinės, socialinės paslaugas, taip pat šiek tiek dienpinigių, kad galėtų savo ką nors minimaliai nusipirkti, tai tikrai nedaug pinigų, tačiau per tuos pusę metų gali apsvarstyti savo aktualią situaciją ir padaryti tinkamas išvadas. Kartais atsitinka taip, kad e, merginoms reikia šiek tiek daugiau laiko tam, kad jos e, izoliuotųsi, šiek tiek atitoltų nuo e, prekeivių žmonėmis tų nusikaltėlių. Buvo minėta, kad reikia sukurti atšiaurę veiklos aplinką prekeiviams žmonėmis. Mes e, e, klausėmės telefoninio pokalbio, kuriame buvo teigiama, kad e, Švedijoje policija veikia taip gerai, kad paklausa mažėja, todėl nieko neįmanoma parduoti Švedijoje. Manau, kad veiksmai gali sumažinti tokią paklausą. Ačiū labai. Būdama išgirsti apie situaciją Švedijoje, dabar norėčiau paprašyti mūsų prelegentų pasilikti prezidiume. E, išklausysime apibendrinamų išvadų, kurias mums pristatys ponas e, Tarfuser, Tartautinio baudžiamo teismo teisėjas ir Marija Garcia e, Gianmarinaro iš Esbo.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 Uh, now we will have the two concluding remarks and... Ačiū, dabar du paskutiniai pranešimai ir tikiuosi, kad dar pabaigoje liks kelias minutės diskusijoms, kad uh, galėtumėm aptarti šį susitikimą, padaryti baigiamasis išvadas. Kunodžiai Tafuser, tai yra teisėjas e, iš iki e, tardymo skyriaus. Prašom. Thank you very much for the invitation to this seminar. Ačiū Jums už šį pakvietimą į šį seminarą, nors Tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas, jo statutas nėra įvardintas tarp įvairių mm, teisinių instrumentų, kurie mm, įvardinti 2010 vasario 10 dienos Europos parlamento rezoliucijoje. Vis tik tai visų pirma, pabandysiu išanalizuoti Tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo dokumentus dėl prekybos žmonėmis nusikaltimų. Pabandysiu atsakyti į klausimą, ar priekyba žmonėmis patenka į tarptautinio bažiamųjų bylų teismo kompetenciją, nes tai netoks paprastas atsakymas, kaip būtų galima tikėtis. Viena vertus, priekyba žmonėmis tiesiogiai kalbant nefigūruoja kaip nusikaltimas e, tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo statute. Iš tikrųjų, jeigu peržiūrėtumėm tuo, tą nusikalstamą veiklą, veiką, kuri pagal 7.1 statuto straipsnį įvardyjama kaip nusikaltimas prieš žmoniją, tai yra tik tai nusikaltimai panašus į priekybą žmonėmis. 7.1 straipsnis kriminalizuoja vergovę 71G, tą patį daro seksualinės vergovės atveju, cituoju, ar bet kokio kitokio seksualinio smurto, kuris būtų prilikstamo sunkumo atvejus. Taip pat 71K straipsnis numano, numato klauzulą generalis ir į nusikaltimus prieš žmoniją įtraukia bet kokią kitą veiką, kuri yra panašio, panašaus pobūdžio, tyčia sukelianti didžiulės kančias smurtas ar rimtas sužalojimą mm, asmens psichinė ir fiziniai sveikatai sutrikdyti. Ir tai reiškia, kad pagal savo padarinius ir pagal savo atlikimo būdą tai yra tokia veika. Tačiau kita vertus priekyba žmonėmis iš tikrųjų figūruoja tame pačiame statuto 7.1 straipsnėje. Iš tikrųjų, antroje e, dalyje kalbama apie paaiškinimus, kurie paaiškina tą išvardintą pirmos, pirmoje dalyje e, nusikalstamų veikų pobūdį, apibūdinimą. Tai yra 1969 e, kovos su vergyje konvencijos nuostos yra paantrinamos šiame straipsnį ir cituoju, sakoma, kad vergovė tai yra bet kokių galių e, vykdymas įgyvendinant asmens nuosavybės e, aktą taip pat ir kai eina, kai eina kalba apie priekybą žmonėmis ir vaikais. Citatos pabaiga. Kit, be to dar e, reikia kalbėti apie nusikalstimo elementus, kas yra išvardyta statute taip pat. Ir čia yra aiški, dar plačiau aiškinama, kad kai eina kalba apie mm, vergų, paverg, pavergimo, e, vergovės nusikaltimą, tai yra jeigu bet kokios ga, bet kokia galia yra panaudojama tam, kad asmo būtų parduotas, perkamas, mušamas ar kitaip tam asmeniui būtų suvaržoma laisvė, bet kokiu kitokiu būdu. Tai yra laikoma uh, vergovė, citatos pabaiga. Taip pat yra ir išnaša, kurioje aiškinama, kas tai yra nusikaltimo elementai. Čia šio teis šių teisinių priemonių rengėjai gal ne visiškai pasitikėjo teisėjais, kurie taiko, pas, taikys paskui tas nuostatas, nes nusikaltimo elementos ir išnašos dėl nusikaltimo elementų dar bandoma paaiškinti geriau, ką, tai, ką jie turėjo omenyje. Taigi, 11 mm, išnašoj cituoju vėlgi pasakyta, kad tokių elementų vykdymas taip pat apima ir priekybą žmonėmis, ypač moterimis moterimis ir vaikais, citatos pabaiga. Ta pati formuluotė taip pat yra ir dalyje, kur kalbama apie nusikaltimus susijusius su um, seksualinė vergovė. Ir, ir tik reikia pridurti, kad bet kuri iš tų veikų, kuri išvarta septyname straipsnėje, yra nusikaltimas prie žmonė tik tuo met, jeigu jie yra vykdomi kaip plačiai paplitęs sisteminis išpolis prieš tam tikrą visuomenės grupę. Nes ir tai reiškia, kad reikia žiūrėti į nusikaltimų prieš žmoniją nusikaltimų prie žmoniškumo kontekstą. Taigi, tarptautiniuose dokumentuose, kur kalbama apie vergovę ar prie, priekybą žmonėmis, yra apibūdinama taip pat ir kita susijusi veika, tačiau yra tam tikrų skirtumų dėl to, kaip yra tie ryšiai tarp dviejų e, skirtingų nusikaltimų apibrėžimi. Romos statute priekyba žmonėmis yra laikoma viena iš tų veikų, kurios gali būti laikomos vergovė. Kita vertus, priekyba žmonė, vergovė gali būti priekyba žmonėmis, tačiau priekyba žmonėmis nebūtinai yra vergovė ir čia yra tik. Čia yra tik iš dalies e, persiklančios rytis. Kaip žinome, kai teismas vykdo jurisdikciją, jis vadovaujasi papildomumo principu. Statuto preambulėje iš tikrųjų kalbama apie nuolatinę valstybių pareigą e, tirti ir persekioti už baisiausius nu, nusikaltimus žmoniškumui ir teismas uh, įsikiša tik tuo met, jeigu valstybė, kuriai tenka jurisdikcija už tam tikrą nusikaltimą, tyrimą nenori to, padary, to, to nusikaltimo ištirti arba negali to padaryti. Taigi eina kalba apie uh, tas veikas, kurios patenka į labai siaurą e, vergovės apibrėžimą. Ir tik tuomet tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas turėtų jurisdikciją, kuomet e, būtų pritaikytos e, papildomumo taisyklės. Tačiau kas būtų, jeigu būtų kitokia veika nei asmens pavergimas, bet kas vis tik tai būtų priekyba žmonėmis platesnė prasme, kuri yra apibriešta kitos tarptautiniuose teisės e, aktuose. Čia galbūt labiau akademinė diskusija, kadangi atro, šiaip atrodytų, kad tie abu terminai yra lik ir vienodi. Tačiau tie manau, galima vadovautis abiem požiūrės. Viena vertus, galima teikti, kad uh, kaip nustatyta statutė, priekyba žmonėmis turėtų būti suprantama plačiai, kaip kad yra nustatyta tarptautinėse teisės aktuose. Kita vertus, galima laikytis siauro požiūrio, kad bet kokia veika, kuri nepatenka į tą siaurą statutę pateiktą apibrėžimą, nepatektų į tarptautinių baudžiamųjų bylų teismo jurisdikciją. Tokia iš. Tokia Tokia išvada taip pat būtų paremta ir mm, nuostatų dėl inkriminavimo aiškinimų. Tačiau, aišku, čia ne mano užduotis ir man nebūtų tinkama čia kažkaip argumentuoti, kad vienas ar kitas principas yra geresnis. Tačiau koks bebūtų taikomas požiūris, visiškai aišku, kad bent jau viena nuostata statute pasisako už griežtesnį bendarbiavimą tarp nacionalinių jurisdikcijų ir tarptautinių baudžiamųjų bylų teismo. Taip pat ir tose bylose, kurios yra susijusios su priekyba žmonėmis. Tai yra 90 straipsnis, kuris numato, kad teismas gali, jei jo paprašoma, padėti valstybėms ne vien tik tai uh, dėl tų veikų, kurios yra laikomos nusikaltimais patenkančiais į jo jurisdikciją, ką nacionalinių lygmenių prokurorai tyrė, bet taip pat ir dėl veikų, kurios e, bendrai tariant e, yra rimti nusikaltimai pagal tos valstybės e, nacionalinius įstatymus. Kadangi nėra jokių abejonių, kad priekyba žmonėmis, ar ji, būtų, ar ji patektų į statuto aiškinimo sritį ar ne, vis tiek tai yra rimtas nusikaltimas, kaip beklasifikuotum jį. Akiv atrodo akivaizdu, kad tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas patektų į tą grupę tarptautinių institucijų, kurios yra priešakinėse linijose kovos, kovos su um, priekyba žmonėmis, kadangi tai yra žmonijos sąžinės reikalas. Mano akimis Todėl mm, a, tai aiškiai daroma nuoroda statute į teismą, taip pat ir į, a, labai aišku, kad ir, ir visose tarptautinės teisės dokumentuose, kur kalbame priekybą žmonėmis, manau, būtų galima e, įtraukti ir baudžiamųjų bylų teismą, tai būtų visai tinkama. Kadangi daug metų dirbau Italijos prokuratūroje, nežiūrint mano pavardės, Galiu pasakyti, kad bendarbiavimas tarp visų galimų e, lygių, tarp visų galimų struktūrų yra būtinas ir esminis elementas, norint užtikrinti, kad būtų galima efektyviai kovoti su priekyba žmonėmis. We... Dėkuoju. Marija Gracija Gianmarinaro. Marija Gracija Gianmarinaro. E, Jungtinių tautų specialioji koordinatorė kovai su prekyba žmonėmis, jai žodis pabaigai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas ponės ir ponės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Lybė komitetui bei FEM komitetui už šią galimybę prisidėti prie šio svarbaus seminaro. Šiek tiek apie mano įgaliojimus. Na, ši ypatingai galiotinė. E, ši pareigybė buvo įsteigta 2003 metais, jos tikslas kovas su prekyba žmonėmis. E, yra 67 šalis dalyvauja ir prekyba žmonėmis yra moderni vergystė ir mes pasirinkame žmogaus teisų bes, pagr, požiūrių besirimintis pažiūris. Na, mes pasirinkime tris e, e, matmenis, tai yra, e, na ir mano įgaliojimas remiasi žmogaus teisų principų. Mes bendradarbiavame su vyriausybėmis, mes teikime techninę pagalbą bei konsultuojame tam, kad e, vyriausybės galėtų veiksmingai formuoti veiksmingą kovos su e, priekyba žmonėmis politiką. Mes taip pat vykdame mokslinius tyrimus ir pabrėšiu, jog mes, skir... mes remiame alijansus kovai su E, prekybą žmenimis, jie apima tiek tarptautinės organizacijas, tiek nevyriausybinės organizacijas. Kitą savaitę vyks atitinkamas alijansus konferencija ir bus kalbama apie prekybą žmonėmis, kai asmenys gabenami darbai namūkiuose. Tai yra labai neištirta sritis, apie kurią nedaug žinome. Uh, Na, tai toks pirmas dalykas, kurį noriu atkreipti dėmesį. Artimiausioje ateityje ypač daug dėmesio skirsiu uh, e, prekybai darbinio išnaudojimo tikslais. Ne, na, visiškai aišku, kad e, daug veiksmų reikia skirti kovai su priekyba seksualiniu išnaudojimu tikslais, tačiau reikia galvoti ir uh, darbinio išnaudojimo tikslais. Jeigu mes galvome apie šią sritį, jeigu galvome apie statybą, žemės ūkį, e, taip pat darbą namuose, žemės ūkį, na, mes suprasime, kad iš tikrųjų dėja priekyba žmonėmis šiais tikslais vyksta labai plačiu mastu, tai yra masinis fenomenas, daug platesnio masto nei prie, mas, dar manėme prieš keletą metų. Taigi, pirmiausia, atkreipsiu dėmesį iš tai, kad nieks nesiginčys, kad buvo dėta daug pastangų, tai darė tarptautinė bendruomenė, vyriausybės ir buvo siekiama kovoti su priekyba žmonėmis. Tačiau, tiesą sakant, rezultatai visiškai e, netitinka paties fenomeno mastus. Mastų todėl labai būtina e, kiek daugiau bandyti atrasti priekybos žmonėmis aukų ir persekėti tuos nusikaltėlius. Pakartosiu tai, kad sakė Peter Harber iš Europolo prekyba žmonėmis yra labai nerizikinga, jeigu versinti kaštus ir naudą, tai iš tikrųjų tų nusikaltelių požiūrių tai yra daug patogesnė veiklos rušis nei kiti nusikaltimai. Na ir empiriniai duomenys rodo, jog Kaip įvertino TDO, daugelis tokių, uh, tokių Pel, tokio pelno iš šios ryties yra skirta kitoms nusikaltimų rušims skatinti, nelegaliai pirkybai narkotikais ir taip toliau. Taigi mes turėtume pirmiausia skirti dėmesį šio fenomeno mastams. Kaip sakė Pitris Harvey, mes turėtume sukurti daug nepalankesnę aplinką šiems nusikaltėliams, o taip pat turėtume užtikrinti didesnę apsaugą aukoms. Patirtis rodo, kad būtini du dalykai, kurie tarpusvė susiję. Šie dalykai susiję. Aišku, prekybos žmonėmis aukų apsauga yra būtina, kai galvome apie žmogaus teisų standartus. Bet vėlgi gera patirtis, kai kuriuose ES šalise ir dalyvančiose SBS šalise E, rodo, kad tai yra veiksmingiausias būdas kovoti prekybai, su prekyba žmonėmis. Norėčiau priminti, ką kolega išsakė iš Švedijos policijos. Tai yra e, pasitikėjimo kūrimo priemonės yra svarbis ir jos yra būtinos e, bendrant su priekybos žmonėmis aukomis. Aišku, tam reikalinga uh, gerai dirbantis e, policijos pareigūnai, reikalingas jų apmokymas, reikalingas bendradarbiavimas tarp uh, e, nevyriausybinio organizacijų ir teisėtvarkos. Na ir šiek tiek apie siūlomos direktyvos projektą skirtą kovai su prekyba žmonėmis bei aukų apsaugai. Mes labai teigiamai vertiname šį komisijos pasiūlymą, e, pritarėme pasirinktam holistiškam, visapusiškam požiūriui. Na ir daugelis nuostatų, netgi lyginant su Europos tarybos konvencija, kuri, kurioje numatyti labai aukš, aukšti standartai žmogaus teisų požiūrių, ši siloma direktyva ir jos nuostatas yra gera viena iš svarbiausių direktyvos e, pasiūlymo naujovių yra prielaida, kad e, aukai reikia nedelsiant teikti pagalbą ir paramą tuo pat po to, kai buvo nustatyta, kad ji tapo prekybos žmonėmis aukomis netgi jeigu daroma tik prielaida, kad tai rauka, vis tiek jau iš karto reikia teikti pagalbą. Tai yra visiškai kitoks požiūris, lyginant su tuo, kas vyksta kasdien ES valstybėse narėse. Tai yra, kai kompetitingos tarnybos prašomas pat suteikti pagalbą ir paramą aukai Tai reiškia, jog e, turėtų būti numatytos apsaugos ir paramos priemonės visose išnaudojimo situacijose. Taigi tai yra darbo e, inspekcijų, inspektorių pareiga yra gebėti nustatyti uh, išnaudojimo atvejai, kai išnaudomi yra prekybo žmonėmis aukos. Ir nebūtina laukti deportacijos orderio, nes gali paaiškėti tik tais tuo met, kai jau yra asmenys numatyti deportuoti, kad tuomet paaiškėjo, kad tie asmenys yra tapę prekybos žmonėmis aukomis. Vien, kita svarbi direktyvos nuostata liečia nuostatas dėl salgiškos pagalbos. Kai jau kila įtarimas, kad asmuo tapo prekybos žmonėmis auka, nuo pat pradžių reikia teikti tokiam asmeniui besąlygišką pagalbą ir paramą. Vakar buvo e, paviešintas tekstas ir jame yra numatyti susirūpinimą keliamintis apribojimai šiai besalgiškai pagalbai. Norėčiau paraginti Europos parlamentą tobulinti, gerinti šias nuostatas. ir taip pat e, numatyti labai konkrečias gairias nesargiškai pagalbai, visiškai jos neribojant. Dar kiti du svarbus klausimai. Ir čia Europos parlamento uh, parama tikrai būtų labai vertinga, gerinant tarybos e, vakar paviešintą tekstą. Tai yra tas ekstrateritorinės jurisdikcijos principas. Na ir visiškai aišku, kad priekyba žmonėmis vykdoma nusikalstamų grupuočių, kurios nėra būtinai tradicinio organizuoto e, nusikalstamumo atstovės sutvirtinusios Europoje, pavyzdžiui, pietų Italijoje, tai dažniausiai užsienio užsikalstamos e, grupuotės, kurios įsitvirtina tikslos šalyje, kurioje tie prekybos žmonėmi, gomis tapę žmonės bus išnaudojami. Taigi būtų labai svarbu, kad ES valstybės narės prisimtų atsakomybę baudžiamojo keliu persikioti tuos nusikaltėlius iš trečiųjų šalių, kurie įtvirtino savo nusikalstamą veiklą Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu, kad ekstratoritorinis jurisdikcijos principas galiotų ne tik Europos Sąjungos piliečiams, bet ir trečių šalių piliečiams. Trečios rytis, kurioje reikia tobulinimo, tai yra nuostatos dėl teisinio atstovavimo bei e, konsultavimo. Toks konsultavimas yra būtinas e, iš karto nustačius, kad asmo tapo auka, nes e, auka priimdama sprendimą turi būti informuota ir tokiu būdu galėtų nuspręsti sąmoningai, kaip elgtis toje situacijoje ir galėtų pareikalauti, kad jos teisės būtų užtikrintos baudžiamajame procese. O taip pat galėtų pareikauti lauti ir kompensacijos. Teisinis atstovavimas ir konsultacija turėtų būti įtvirtinta tekste. Ypač tai pasakytina, kai aukos yra vaikai. Kai kas, rodos, Silvija Kosta minėjo diskusijos metu, kad mes labai tikimės kad ir direktyva dėl teisės būti šalyje 81-2004 bus artimiausiu metu peržiūrėta. Na taip, iš tiesų, kaip daugelis šiandieną pabrėžė, kad, kad ne visuomet aukos gali bendradarbiauti su teisėtvarkos ir teisės saugos institucijomis. Ir tai jog pagal direktyvą yra suteikiama teisė būti šalyje, su sąlyga, kad auka bendradarbiaus, tai tai yra pagrindinė uh, kliūtis kovoje su priekyba žmonėmis. Taigi turėtų būti numatyta besąlygiškos pagalbos nuostata, be kita ko, uh, ir galvojant apie migracijos direktyvą. E, priežiūros mechanizmas yra labai svarbus, pabrėžiu jo svarbą. SBA jį parengė kartu su Europos Sąjunga. Na, turime ir nacionalinius pranešėjus ir tikimės, kad direktyvos pasiūlymo bus įtraukta nu, atitinkama nuostata ir tai paskatins atitinkamą bendradarbiavimą. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta apie uh, prioritetinį vaikų teisų traktavimą. Kaip ten bebūtų, mes labai pritarėme komisijos komunikatui bei tarybos išvadoms dėl nelydimų nepilnamečių. Be to, kasdienė praktikoje šis rytį turėtų būti keičiama, neturėtų būti taikomos standartinės procedūros primant sprendimą, kada vaikas turi būti gražindama, bet, aišku, turi būti vadovamasi vaiko interesų procedūra ir turėtų būti randamas tinkamas sprendimas bet kuris nelydimas ir atskirtas vaikas gali būti ir priekybos žmonėmis auka. Todėl reikia rasti tinkamą sprendimą. Ačiū. Dėkoju. Tiesą sakant, diskusijoms tikriausiai laiko ir nebeliko, todėl abiejų uh, komitetų Libe ir FAM nariams siūlau teikti pastabas ir klausimas raštu. Na, o mes paprašysime kalbėtojų atsakyti į pastabas, nes bijau, kad tos kelios likusios minutės, kad jų nepakaks tai daugybė iškiltų klausimų. Dar sėki dėkoju visiems pasisakiusiesiems. Na ir turi keletą minučių pas, baigiamosiams pasidabams. Edith Bauer yra pranešė, taigi pabandysiu, paprašysiu jūsų apibendrinti, pabandyti apibendrinti diskusijų rezultatus. Aš turiu labai ilgą sąrašą to, apie ką norėjau pakalbėti. Tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie kantriai išbuvo iki renginio pabaigos ir klausėsi prelegentų minčių. Komet rengėme seminaro programą, planavome skirti 3,5 valandos šiai diskusijai, galvojame, kad laiko bus per daug, tačiau man atrodo, kad ir jūs man pritarsite, dėl to, jog laiko mums trūko ir dar būtume galėję apie daug ką padiskutuoti. Rezumuojant galima būtų pasakyti, kad klausimų yra daugiau nei atsakymų. Tačiau visi suvokiame, kad mums tenkanti atsakomybė yra didelė, todėl reikia šioje srityje priimti sprendimus, buvo kalba apie tarp institucinį susitarimą, apie Europos tarybos konvenciją, Lisabono sutartį, tačiau šiuose teisės aktuose jau yra tam tikrų kliūčių, kuris reikia įveikti. Komisijos pasiūlymas apima tam tikras priemonės, kurios tačiau nėra pakankamos siekiant užtikrinti prevenciją aukų apsaugą. Pasiūlymas apima tik tai kelias sritis, o mes turime spręsti klausimus, kurie išeina už teisėkuros ribų. Apie tai kalbėjo Styvas Harvey, nes prekyba žmonėmis yra vis dar per daug toleruojama ir jeigu ir toliau bus skiriamas toks menkas finansavimas šioms e, reikmėms bei dėmesys, tai ir toliau bus toleruojamas nelegalus darbas, kurį atlieka priekybos žmonėmis aukos. Taigi mums visiems tenka atsakomybė siekiant pakeisti dabartinę situaciją siekiant, e, kad būtų veiksmingiau kovojama su priekyba žmonėmis. Privalome sumažinti priekybos žmonėmis toleravimo mastus ir laipsnius. Kartu su ponė Het mes prisimame didesnę atsakomybę, nes e, aktyviai dalyvaujame uh, kūrenčių, rengiančių naują teisės aktą. Taigi <clears throat> mūsų pastangos privalo būti dar didesnis. Dėkuoju Jums už susidomėjimą ir už kantrybę. Ačiū.